Sorry, we, we should start. The problem... Pradėsime <clears throat> mes posėdėje. Mūsų pranešėja, kuri rengė pranešimą ketvirtuoju klausimu, Monika Hochelmeier, dar netvyko, bet tikrai reikėtų po vasaros atostogų pačią pirmą mūsų darbo dieną, kaip galima laiku pradėti posėdį. Thank you very much. Ačiū už pagalbą. Kągi noriu visus pasveikinti. Ir taip pat Monika, kuri jau atvyko. Ir malonu matyti jūs po vasaros atostogų. Šiandieną pradedame pirmąjį mūsų darbo posėdį darbo tvarkė jums buvo išplatinta ir jeigu jūs neprieštaraujate, laiko darbo tvarkė patvirtinta. Ir tikiu, kad e, komiteto nariai neturi prieštaravimai, nors aišku, jūs galite dar pagalvoti. Pranešimai pirmininko jų nėra, bet turime dviejų posėdžių protokolų tvirtinimą, tai yra sausio 12 ir balandžio 12 dienų protokolai. Jeigu komiteto nariai iki šios dienos posėdžio pabaigos nepateiks pastabų dėl protokolų, posėdžio pabaigoje automatiškai protokolai bus patvirtinti. O dabar pereikime prie ketvirto darbo tvarkės klausimo. Tai yra daugiamatė finansavimo programa nuo 14 iki 20 metų. Matau, kad Monika jau susirado reikalingus dokumentus. Mes šiandieną svarstysime pranešimo projekto dėl daugiametės finansinės programos pakeitimus ir jeigu Monika sutinka, jau pasirengė, tai aš iš karto ir suteiksiu žodę. O po to, aišku, pagidaujantis pasisakyti komiteto nariai turės tokią galimybę. Taigi, Monika, prašau. Ačiū, pane pirmininkė. Aš ką tik atvykau iš kito posėčio, todėl noriu atsiprašyti, kad kiek vėlavau. Mes turime apsvarstyti mūsų poziciją dėl daugiamatės finansinės programos laikotarpio nuo 14 iki 20 metų. Iš karto turiu pasakyti, kad e, esu labai dėkinga kolegoms šešėliniams pranešėjams. Ir pirmininkas dalyvavo, kaip žinia. Kartu rengėme keletą posėdžių. Ir apsiribusiu gal tais pagrindiniais klausimais, kuriuos aš iškėliau, bet supratau, kad prieglopščio ir migracijos fondo finansavimo struktūra buvo supaprastinta, tą patį galima pasakyti ir apie vidaus saugumo fondą. Bei bendrasias nuostatas dėl kontrolės ir ataskaitų teikimo. Jos atsirado, nors jų anksčiau nebuvo. Bet tu žinote, kad aš gana kritiškai pasisakiau apie tikimybė, jog bus laikomasi visų tų sudėtingų reikalavimų, atsižvelgiant į skiriamas atitinkamo eilutė lėšas. Lėšų turi pakakti. Be to, mes dar svarstame ir naujas funkcijas, naujus uždavinius, kurios turėsime spręsti europinių lygių, tai yra elektroninės erdvės nusikaltimai, keleivio įrašų duomenų sistema, uh, bet to nepamirškime migracijos ir prieglopšio teikimo srities problemų. Taigi finansavimas ir jo struktūra nėra pakankama. Jūs žinote, kad pateikta 16 pakeitimų. Noriu padėkoti visiems, kurie juos teikia už konstruktyvius pasiūlymus. Mes su kolegomis jau svarstėme galimybę siekti kompromiso, tačiau kai kurios kompromisinius siūlymus reikėtų dar apsvarstyti. Tai svarbu, norint užtikrinti tinkamą ES lygių finansavimą ir gauti atitinkamą papildomą naudą. Bet yra klausimų, saugumo ir žmogaus teisų sritise. Nasvikšin ir Thompson iškėlė klausimus dėl teisių ir pilietinės visuomenės, bet mes sugebėjome pasiekti kompromiso. Toliau ponė Gans ir Kijom taip pat pateikė papildomų pakeitimų dėl prieglopščio ir migracijos fondo. Aš iš savo pusės e, stengsiuosi parengti tokį pranešimą ir teikti tokius pasiūlymus, kurie sulauktų daugumos pritarimo. Balsuosime komitete dėl šio pranešimo šio mėnesio 20 dieną. Na ir manau, kad ko gero nereikėtų man iš naujo pristatyti pranešimo turinio. palyginti su kitais pranešimais, kuriems buvo teikiama per tūkstantį, net pusantro tūkstančio pakeitimų, šiuo atveju turime tik 16, todėl mūsų uždavinys daug paprastesnis. Ačiū, ačiū už apibendrinimą. Tikrai pakeitimų netiek daug, ponia Keller. Jūs esate viena iš šešėlinių pranešėjų. Ačiū, netiek daug ką galėčiau pasakyti. Norėčiau tik pagyvinti diskusiją. Aišku, norėčiau padėkoti Monikai už atliktą darbą. Ir turiu pasakyti, kad man labai malonu matyti, jog ir kai kurie kiti kolegos kalba apie tai, kad jeigu numatomos naujos veiksmų programos, veiksmų planai, tai jie turi duoti papildomos naudos. Ir dar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vertinimo aspektą. Aš manau, tai yra ypač svarbu atsižvelgiant į visas įmanomas ateityje iškeliamas iniciatyvas. Aišku, mes dar tik 13 metais, 13 metus turėsime išgyventi, bet tikrai reikia pasimokyti iš to, ką darėme praeitįje. Ačiū. Aš irgi norėčiau pasakyti socdamų vardu, nes esu šešėlinė pranešėja. Nuo jų frakcijos noriu padėkoti Monikai už atliktą darbą. Iš tiesų, kaip jūs teisingai pastebėjote, pakeitimų nėra tiek daug, mes galime dėl jų susitarti. Kita vertus, pats klausimas yra pakankamai subtilus, pakankamai jautrus ir egzistuoja problemų dėl bendrų finansavimo dydžių kurie siūlomi kitai daugiametiai finansiniai programai. Mūsų socialistų ir demokratų partijos teikiami pakeitimai kaip tik ir siekia padėti tokios pusiausviros geresnės, geresnės pusiausviros pasiekti, pavyzdžiui, panaudoti turimus um, išteklius, atsižvelgiant ir į naujas struktūras, uh, per supaprastinimą, kuris būtinas ir taip pat e, stengiantis užtikrinti darbų testinumą. Tai labai svarbu, labai svarbu žinoti, kokiu žingsniu bus imtasi po keletos metų, bet ne tik tai suvokti tuos žingsnius, bet taip pat ir nepamiršti, kokie yra uh, pakeitimų ar naujovių tikslai, nes bendri tikslai turi atsispindėti kiekvienoje daugiametės finansinės programos eilutėje. Net ir nepamirštant to fakto, kad patvirtinus daugiametę finansinę programą kiekvienais metais bus tvirtinamas atskirai vienerių metų biudžetas. Taigi nereikia pamiršti, ko mes siekiame ir galvoti apie pusiausvyrą ir mes turime balsuodami savo poziciją parodyti, ko siekiame pagrindiniam šiuo metu vadovaujančiam komitetui, biudžeto komitetui. Taip, ponia Holma, visiškai teisingai sakė, kad uh, ši programa, nepaisant to, kad jau išdėstyti skaičiai yra padimti, neatsižvelgėte, kad kai kuriuose sritise, kurios eufemistiškai yra vadinamos e, e, teisingumo, saugumo ir vidaus reikalų srityje užduočių padaugėjo. Pranešėjai minėjo prieglopšio ir e, migracijos fondo steigimą ir tai, kad padidėjo taip pat ir Frontex agentūros funkcijų. Puiku, jeigu turėtume daugiau lėšų ir galėtume visiems padėti, nes žinome, kad prieglaušių prašytojų skaičius tikrai yra neribotas. Tačiau mes neturime pakankamai lėšų. Tai reiškia, kad mes turime arba pagalvoti tai, ką galima daryti su tais pinigais, arba pagalvoti tai, kaip galima būtų pakeisti mūsų taikomas mūsų nu, nu, vykdomas funkcijas. Ir aš siūlau prieglapšio migracijos fondą pervadinti į asmenų gražinimo fondą. Ir žinome, kad Frontex taip pat turėtų e, rūpintis tais asmenimis, kurie negali būti gražinti į savo gimtinę iš karto, į savo kilmės šalį. Ir uh, tokiems asmenims turėtų būti suteikta pagalba, pateikti atitinkamą prašymą, kuris būtų išnagrinėtas ir kad būtų tinkamai uh, kad jie būtų gražinti į tą šalį, į kurią pirmiausia pateko. Ir jeigu mes ne, nesimsime jokių veiksmų, tuomet migracijos rautai nuolatos didės. O jeigu darysime taip, kaip aš sakiau, tuomet gal sumažės ir migrantų skaičius ir mums nereikės tiek daug pinigų leisti prieglušių politikai. Dabar panas Mulderis. Dėkoju. Kol kas mes dar nekalbėjome apie vieną dalyką ir jį apskaičiuoti yra labai sunku. Jei mes imsimės daugiau veiksmų Europos lygmenių, tuomet valstybės narės galės sutaupyti nemažai lėšų dėl to, kad mūsų vykdoma koordinavimo darbą valstybės narės neturės finansuoti. Jei kas nors komisijoje ar mūsų sekretorijate galėtų surasti pakankamą informaciją, e, surasti informacijos apie tai, kiek valstybės narės galėtų sutaupyti. Tuomet, jei mes imsimės e, e, veiksmų Europos lygmenių, tai būtų įdomu. Nes akivaizdu, kad kiekviena valstybė narė šiuo metu stengiasi mažinti savo išlaidas. Ir negalime tikėtis, kad mes turėsime daugiau pinigų ateityje. Todėl mes turime įrodyti valstybėms narėms, kad veiksmai Europos lygmenių yra joms naudingi. Dėkoju. Pana Karijo iš komisijos, e, kiek man yra žinoma, atvyko ir gal jį galėtų atsakyti jūsų klausimą. Jie galėtų pasakyti, ar komisija yra žinoma apie tai, kiek valstybės narės sutaupo. Tai būtų aktualu, kai kalbame apie daugiametį finansinę programą. Gal jūs taip pat galėtumėt pasakyti, kodėl e, yra kur kas veiksmingiau finansuoti veiksmus Europos teigminių nei nacionalinės priemonės? Taigi, jeigu niekas daugiau už komiteto narių nenori pasisakyti, tuomet, Monika, ir jeigu jūs neprieštaraujate, tuomet aš sutikčiau žodį komisijos atstovai, tam, kad jie pakomentuotų šį klausimą, po to, Monika, suteiksiu žodį jums. Taigi, ponia Karijon, prašau, jeigu jūs taip pat norėtumėte pasidalinti kitomis mintimis ir pastabomis, prašau. Ah, yes, please. Oui, merci. Um, Bon, alors effectivement, je n'ai pas des réponses très précises. Euh. Na, aš ko gero negalėčiau labai tiksliai atsakyti jūsų klausimą. E, mūsų pagrindinis tikslas, kaip visuomet, e, e, rengiant pasiūlymus, yra tai, kad mes stengiamės užtikrinti Europos Sąjungos biudžetas kurtų pridėtinę vertę. O tai reiškia, kad tikimės, kad valstybės narės be abejo kiekvieną kartą gali sutaupyti. Tačiau kartu mes atsižvelgime be abejo į galimybę geriau naudoti turimas lėšas, kadangi mes taip pat galvojame ir apie solidarumą pagal e, bendrojo valdymo sistemą valdomose sritise. Mes ko gero negalime nieko kalbė, e, pasakyti, kadangi šioje srityje e, pirminybė teikime yra solidarumui, o ne taupimui. Ir paprastai mūsų teikiamos paslaugos yra geriau koordinuojamos, yra aukštesnės kokybės ir yra dar vienas dalykas, tai yra uh, tai, kad tuose sritise, kur imamasi veiksmų ES lygmenių, transnacionalinių lygmenių, tai yra veiksmai paprastai, kurių valstybės narės negali gyventi savo uh, pajėgumais. Ir tuomet be abejo e, aktualus yra ir solidarumas, ir uh, taupimas. Galima būtų dar išsameu komentuoti kai kuriuos ekonominius uh, aspektus. Uh, Galima būtų taip pat pakalbėti ir apie poveikio vertinimą, kurį atliko komisija. Tai aš pasakyčiau, kad, pažiūrėjau, tuomet, kai kalbame apie vidaus saugumą ir migraciją, tuomet e, pridėtinės vertėjas e, e, savoka yra interpretuojama labai rimtai. Ir aš tuomet pasiūlyčiau jums galvoti ne vien apie taupimą, bet ir apie ES kūrimą pridėtinę vertę. Dėkoju. Iš tikrųjų, tai yra labai aktuolus klausimas ES, kuriame pridėtinė vertė. Dėkoju Jums už Jūsų atsakymą. O dabar, Monika, prašau, Jūs galite apibendrinti diskusiją. Pane pirmininkė, dėkoju. Pirmiausia, komentuodama finansavimą, tai yra turimas lėšas. Aš manau, kad vidaus saugumo srityje Svarbiausia yra nepaleisti išrakių svarbiausių dalykų. Tai yra ir kibernetiniai nusikaltimai, ir organizuotas nusikalstamumas. Tai yra tos rytis, kurias koordinuoja uh, Europos lygmenių veikiantis uh, komitetai. Nes e, paprastai tai yra veiksmai, kurių valstybės narės negali įgyvendinti vien savo jėgomis. Pone Bronks, jei mes neinvestuosime į mūsų prioritetus, tuomet niekaip nes, nesugebėsime susitvarkyti su uh, uh, mums tenkančiais uždaviniais. Toliau prieglobstis, humanitarinė politika. Čia mes kalbame apie tai, jog mes norėtume paremti ir padėti tiems, kam labiausiai mūsų pagalba yra reikalinga. Tai yra toms šalims, kurio, kurių prieglapščių sistemos yra silpnos. Ir mes norėtume užtikrinti, jog visuomet būtų laikomasi ES e, standartų, ypač tai yra aktualų žmogaus teisų srityje. Poniai Keller ir poniai Gijom galėčiau pasakyti štai, ką jūs kalbėjote apie pridėtinę vertę. Be abejo, mes norime, kad Europoje būtų finansuojami tam tikri mūsų veiksmai ne tam, kad valstybės narės vien galėtų sutaupyti, bet tam, kad šie veiksmai sukurtų pridėtinę vertę. Mūsų tikslas tikrai nėra padėti valstybėms narėms taupyti savo lėšas. Ne, mes norime savo veiksmais papildyti jų vykdomą politiką. Tai ir yra pridėtinė vertė. Mes tengiamės teisingai paskirstyti lėšas visoms užduotims. Be abejo, tam tikros sritis yra svarbesnės nei kitos, bet iš esmės mes stengiamės nepamiršti visų e, svarbiausių mūsų politikos, politikos aspektų. Dėkuoju ir aš stengsiu atsižvelgti visas aš kitas pastabas. Pirminkė, dėkoju, kaip jau buvo paminėta, e, rugsėjo 19-20 dieną mes balsuosime savo komitete, o biudžeto komiteto, komiteto balsavimas vyks spalio mėnesį, nes e, šią nuomonę mes teiksime biudžeto komitetui. Gerai, toliau periname prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra prie Eurodac sistemos. Monika Makovė yra mūsų pranešėja. Mes Pagal darbo tvarkę turėtume pradėti nagrinėti šį punktą po dešimties minučių. Taigi mes dabar galėtume paskelbti trumpą pertraukėlę, nes Monikos Mokovei salėje dar nematau. Gerai, tuomet mes skelbėme pertraukėlę. Dešimties minučių pertrauką darome šiuo metu. Ir gal kas nors iš jūs galėtumėte susisiekti su Monika tam, kad sužinotumėte, ar ji ketina atvykti laiku. Ir tikiuosi, kad taip ir bus, kad jie atvyks po dešimties minučių.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 Good afternoon, dear colleagues. Labas vakaras, gerbiami kolegos. Dear colleagues, if you may take your seats. Gerbiami kolegos, labai prašau susėsti. Džiugiuosi, kad visi atvykote. Labai prašyčiau visus susėsti ir grįžtame į darbą. Let me just tell you that on this place. Reikėtų pasakyti, kad labai po vasaros atostogų visi nariai gerai atrodo ir aš tikrai atnaujinu darbą, labai atsiprašau, kad vėlavau, nes skrydis iš Madrido į Briuselį vėlavo. Dėkuoju kolegiai Kingai Hans už tai, kad ji pradėjo pirmininkauti šitą popietę sesijoje, sutikime, ir dabar perėsime prie penktojo darbo turkės punkto. Tai yra dėl sistemas Eurodax kūrimo siekiant palyginti pirštų atspaudus nauja redakcija. Pranešėja yra mūsų kolegė, ponė Monika Makovėjai. Ir pasiūlymas tai yra dalis tos, tų priemonių, kurios yra reikalingos nu, sukurti bendrą Europos priekubščio sistemą. Ir tai yra nauja redakcija. Um, esamo reglamento, kuris buvo parengtas 2000-aisiais ir jis nustato teisinį pagrindą funkcionuoti Eurodakui ir jame yra galimybė mm, institucijoms valstybėse narėse e, naudotis informaciją esamą Eurodak duomenų bazėse e, teisės saugos mm, tikslams. Ir šitas mm, pasiūlymas buvo patiktas komisijos 2010 metais, po to, kai buvo parlamentas priėmęs e, rezoliuciją ir pranešimą ir parengė kolega ponia Makovei ir ji mm, norėjo atsižvelgti į tai, kad įsigaliojo Lisabonos sutartis ir kokius reikia padaryti pakeitimus. Dabar tam, kad pradėtume diskusiją, aš siūlyčiau, kad pirmiausia išklausytume komisijos atstovo, kuris pateiks naują e, pakeitimo reakciją. Toj, toliau e, iš, išgirs pasisakys ponė Mokavei e, ir laikas skirtas diskusijai yra maždaug pusvalandis. Taigi tam, kad mes turėtume laikytis nustatyto laiko. Ir dabar iš karto suteikiu žodį komisijos um, atstovui. Neturiu čia pavardės, bet iš tikrųjų man ką tik padavė ponas Matijas Oil. Jums žodis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad klausimas, kuris išsvartame komitete, nėra naujas istorija trunka jau nuo tūkstantųjų metų ir dėl to aš norėčiau paskirti savo pasisakymą į dvi dalis. Pirmiausia, trumpai apžvelgti apie tai, kaip e, kito Rodak e, per pastarosius metus, o paskui pereisiu prie komisijos pasiūlymo. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad Eurodac e, sėkmingai įgyventinamas nuo 2003 metų. Tai tikrai sėkmės istorija, kalbant apie esamus mechanizmus, tikrai tai puikiai veikiantis mechanizmas. Tačiau 2008-aisiais, remintis Euro, Dublino ordako vertinimo, komisija pirmą kartą pasiūlė tam tikrus pakeitimus dėl um, Eurodako apimties dėl taikymo srities ir e, kalbant apie šitą pasiūlymą, komisija labai aiškiai pareiškė, kad valstybės nori toliau išplėsti e, jos taikymo sritį tam, kad užtikrintume tai tinkamą teisės aktų vykdymą. 2005 metais komisija jau nurodė, kad būtų naudinga kad teisės saugos e, institucijas e, laikytųsi turėtų prieigą prie Eurodak. Devintais metais buvo pateikti du nauji komisijos pasiūlymai, nes įsigaliojus Lisabonos sutarčiai atsirado naujas ramstis ir dėl to e, komisija pasiūlė tarybos sprendimą ir taip pat naują reglamentą, kuriame buvo nuostata sujunginti instanciją šitų dviejų aktų. Ir šitas e, pasiūlymas sutapo su, su e, Lisabonos starties įsigaliojimu ir vėliau 2010 metais komisija norėjo užtikrinti, kad prieglapščio paketas būtų užbaigtas iki 2012 metų ir komisija pateikė trečią naują ordą pasiūlymą, kuriame nebuvo E, teisės saugos institucijų e, prieigos ir e, vykstant dėryboms taryboje buvo aišku, kad valstybės narės nenorėtų dėrėtis dėl likusios paketo dalies, jeigu nebūtų sutikta prieiga teisės saugos institucijoms. Tai buvo padaryta didžiulė pažanga vis to prieglobšio paketo, pirmininkaujant Danijai e, šių metų pirmoji pusė ir e, Komisija mano, kad dabar jau yra tinkamas metas pateikti pasiūlymą dėl Eurodak, kuriame yra prieiga teisėjų saugos institucijoms. Taigi, tokia trumpa istorija, o dabar norėčiau pasakyti, kokia dabartinė situacija ir norėčiau kalbėti apie šitą pasiūlymo esmę, kurio šiandien svarstame. Kaip jau jūs nurodėte, ponė pirmininkė, tekstas tiesiog susijęja 2009 metų pasiūlymo tekstą su 10 metų prieglapšio tekstu ir tik tai e, formuluotės pasikeitė ir tam, kad aš e, pateiktas amniškinamasis memorandumas septintame, e, septintoje dalyje nurodo, kurios, kurios dalis yra iš ankstesnės redakcijos ir kurios rytis yra visiškai naujos. Taigi tokia yra apžvalga, kuri labai palengvina išteiškinti, kas yra nauja ir kas ateina iš kurio pasiūlymo. Nuo, iš 2009 nuo 9 metų pasiūlymo skiriasi naujasis pasiūlymas ir tai leis teisės saugos institucijams e, patikrinti, e, sulyginti pirštų atspaudas rastus nusikaltimo vietoje su Rodak tačiau tik tai griežtai apibrieštomis e, aplinkybėmis. Kaip jūs žinote, komisaras Armstrong nepabrėžė e, kad pabrėžė, kad reikia saugoti asmens duomenys ir e, taip pat negalima veikti prieš prieglošio prašyto ar migrantų interesus. Čia tikrai e, rasta puikiai pusiausvyrą. Taigi, kodėl komisija siūlė E, suteikti teisės saugos institucijams prieigą prie jų redak. Atsakymas paprastas, mes norėtume užpildyti esamą spragą ir pateikti jums konkretų pavyzdį šitokios spragos. Tai dabar, jeigu policija ieško nusikaltelių jie gali patikrinti visus nacionalinės duomenų bazės, jie gali patikrinti kitų valstybių narių duomenų bazės, netgi gali patik, patikrinti ir vizos informacijų sistemas. Aiškinatės, kurių valstybių piliečiai e, kreipiasi prašydami vizos, bet jie negali prie, turėti prieigą prie Eurodac e, sistemos ir dabar mes nepažydžiam interesų tų grupių, kurios jau yra pažeidžiamos, bet mes tik tai siekime užtikrinti, kad visi būdai siekiant užkirsti kelią arba išsiaiškinti nusikaltimus arba terorizmo aktus būtų gyvendinti. Ir užpildydama šitą spragą komisija žino, kad mm, teisės saugos institucijų prieiga prie Eurodak yra labai jautrus klausimas ir reikia rasti pusiausvyrą siekiant, kad šitos ta duomenų bazė būtų tinkamai naudojimasi. Norėčiau patikti keletą tokių apsaugos priemonių. Pirmiausia, pasiūlyme yra subsidiarumo principas. Tai reiškia, kad Eurodact tai yra in, in, pas, tiesiog paskutinės instancijos principas. Ir jeigu nėra pasinaudota kitomis domenų bazėmis, tuomet dar negalima naudotis Eurodac. Tai reiškia, kad konkrečiai valstybės narės prieš e, kreipdamosis Eurodac, jos turi patikrinti savo nacionalinės bazės, toliau e, patikrinti e, kitų valstybių narių domenų bazės ir tik tai tada, kai šitie procesai ne, nesuteikia jokių rezultatų, tuomet galima tikrinti ir ieškoti Eurodax sistemoje. Kita apsaugos priemonė yra tai, kad Eurodax. E, tikrinti Eurodac galima tik tai sunkių nusikaltimų ir terorizmo atveju ir tik tai tų institucijų, kurios e, kovoja su terorizmu ir kai yra išduotas Europos arešto orderis. Teminiai patikrinimai negali vykti ir aišku, kad negalima tikrinti pirštų tai atspaudų kitų lengvesnių nusikaltimų atveju. Tai yra labai rimtas apsaugos priemonė. Trečias dalykas. E, mes čia e, taikome atitikties atitikimo principą ir pasiūlymas suteikia naujų galimybių ehm, pateikti papildomą informacija apie konkretų asmenį. Tik tai pirštos spaudų patikrinimas. Tai jeigu e, pirštos spaudai rasti nusikaltimo vietoj atitinka duomenys Eurodak, tai tuomet valstybė nariai tik tuo atveju gali prašyti daugiau duomenų. Ir paskutinis punktas pasiūlyme teigiama, kad duomenys nebus, duomenimis nebus dalymasi su trečiosiamis šalimis. Taigi pasikeitimas duomenimis vyks tik tai Europos Sąjungoje. Pone pirmininkė, norėčiau baigti. Komisija mano, kad dėrybos e, vyks sklandžiai ir e, tai padės gyventi bendrą Europos prieklapščio sistemą ir mes manome, kad mūsų pasiūlymas dėl teisės saugos institucijų prie, prieigos yra m, subalansuotas iš vienos pusės, tai užpildo spragą ir jame yra reikšmingos ir reikalingos apsaugos priemonės, kaip sakiau, e, apsiribojimas tik tai dėl režizmų ir sunkiais nusikaltimais, nesidalinimus trečiosiamis šalimis. Eurodak aiškiai yra prieglapšio paketo dalis, dėl kurios taip pat vyksta dėrybos ir bendras tikslas yra pasiekti bendrą politinį susitarimą iš to klausimų iki šių metų pabaigos ir tikiuosi, kad vyks toliau diskusijos dėl šito, šito pasiūlymo ir mm, būtų labai negerai, jeigu mes nesilaikytume laiko termino ir neužbaigtume šitų dalybų iki šių metų pabaigos ir dirbų metus tu taryba, pirmininkaujant Kiprui komisija, pabrėžia, kad e, reikia išlaikyti tas minėtas apsaugos priemonės, e, tuos saugiklius ir mes prašytume, kad tikrai būtų pagalvota ir būtų priimtas sprendimas, kuris padėtų toliau gyventi Europos prieklušio politiką. Ačiū. O dabar išklausysime pirmininkaujančio Kipro atstovą Joanės Papanteorgijo. Jeigu jūs norite, galite pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes labai dėkingi Jums už galimybę pristatyti mūsų poziciją, Jūsų pilietinių laisvių komitete, kaip kad minėjo komisijos atstovas, šiandieną mes kalbame apie reglamento projektą, kurį jau ne vienerius metus svarsto valstybės narės. Dokumentas labai svarbus ir svarbus ta prasme, kad nuo jo iš dalies priklauso bendros europinės prieglapšio sistemos kūrimas. Todėl Kipras savo pirmininkavimo laikotarpį teikia prioritetą šiam reglamentui, jo nagrinėjimui ir dėryboms. Darbo grupėje jau keletą kartų, nu porą kartų buvo nagrinėjimas šis reglamentas ir trečias posėdis ekspertų vyks ketvirtadienį pirmininkaujanti valstybė siekia kaip galima greičiau taryboje baigti dėrybas dėl reglamento projekto. Tai reikštų, kad galėtume pradėti trejato dėrybas, kuriuose dalyvauja Europos parlamentas. Mes tikimės, kad trejato dėrybos gal prasidės jau kitą mėnesį, bet aišku, viskas priklausys ir nuo daugelio kitų aplinkybių ir nuo paties Europos parlamento darbo. Valstybės narės tikrai palankiai vertina reglamento projektą, padaryti pakeitimai, kurie labai naudingi ir Eurodak tikrai bus labai naudingas, baigiant kurti Europinę prieglopščio sistemą. Ateityje, atsižvelgiant į komisijos pateiktus pasiūlymus, vyks pakankamai išsamios dar diskusijos. O kalbant apie reglamento taikymos ryties išplėtimą, kad būtų užtikrinta teisės saugos institucijų prieiga prie Eurodek duomenų bazės. Tai šį pasiūlymą valstybės narės vertina labai palaikiai. Aišku, neturi būti pažeistos migrantų ir prieglopšio prašytojų teisės. Tačiau valstybės narės turi turėti e, galimybę, taip pat turi tenkinti iš ankstinės sąlygas. Taigi mes šios klausimus varstome taryboje, tikimės, kad taryba baigs dėrybas dar rugsėjį ir tada jau su Europos parlamentu pradėsime trejato dėrybas, kad galėtume susitarti dėl bendrojo požiūrio. Tikimės, kad iki šių metų pabaigos mes atliksime visus numatytus darbus, nepažeisdami terminų ir bus sukurta Europinė prieglopšio sistema. Ačiū, o dabar mūsų pranešėja Monika Makovei pasisakys, o po to pasisakys e, ir šešėliniai pranešėjai. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai malonu matyti Jūs čia salėje. Žinote, kad komisija puikiai pristatė savo naujausią pasiūlymą ir aš galiu pasakyti, kad tikrai palankiai vertinu komisijos pasiūlymą ypač turint galvoje teisės saugos institucijoms nustatytą prieigą, tai yra atitikties principą ir taip pat vienerių metų terminą. Turiu pasakyti, kad visos apsauginės priemonės, visi saugikliai jau sudėlioti ir nebejotinai nereikia pamiršti primo sprendimo kuris irgi svarbus šiuo atveju. Ir kai kalbame apie Eurodac sistemą, reikia nepamiršti tokių dalykų, kad kiekviena valstybė narė turės paskirti atsakingąją instituciją, taip pat tikrinančią instituciją ir tik tada atlikus patikrą, ar valstybė narė tenkina būtinasias sąlygas, ji gaus prieigą prie Eurodac sistemos. Noriu dar kartą pasakyti, kadangi aš jau esu pranešėja kad e, mes kalbame apie teisės saugos institucijų prieigą. Gal terminas nelabai tikslus, bet jisai trumpas. Mes iš tiesų, kai kalbame apie teisės saugos institucijos prieigą, kalbame apie štai ką, kad kai siunčiami e, piršto ant spaudai, kad jie būtų patikrinti Eurodax sistemoje, turi būti vadovaujamasi pirmiausia tik atitikties principų ir tada suteikiamas atsakymas, ar a, nusiusti piršto anspaudai sutampa ar nesutampa su piršto anspaudais esančiais duomenų bazėje. Bet neįmanoma pasinaudoti Eurodac sistema, jeigu valstybė narė neįgyvendina priumo sprendimo. Todėl noriu komisijos paklausti, kiek valstybių narių jau įgyvendina priumo sprendimą ir kiek valstybių narių tik iš dalies priumo sprendimą vykdo, koks procentinis santykis yra tarptų valstybių, kurios vykdo visą apimtimį priumo sprendimą ir tik iš dalies. Bet to spalio 10 yra paskutinė pranešimo projekto pristatymo diena. Iki 18 spalio galima pateikti pakeitimų. Aišku, šešėliniai pranešėjai dar svarstys visus rūpimus klausimus ir aišku, lapkričio 27 dieną Lybė komitetas jau balsuos dėl pranešimo, taip kad turėsime visas aiškesnės gairias. Ačiū ponia Makovei, dabar pasisakys kiti parlamento nariai, ponia Gijom. Dėkuoju. Ir Aš už galimybę pasisakyti labai greitai komisija priminė tą ilgą istoriją šito teksto rengimo ir tai, kas vyko per pastaruosius keletą metų. Ir taip pat priminė, um, kad šitas, šitas dokumentas yra toks kaip bendro um, prieglapščio sistemos dokumentas. Ir vyksta dėrybos dėl visų, e, dėl visų tekstų, kurie susijęs su priegluščio sistemos įgyvendinimu. Todėl reikia patikslinti, reikia labai tiksliai pasakyti, e, kas e, reikšminga Eurodav šitam pasiūlymui. Ir yra klausimas komisija esmė, esmė problemos šito pranešimo esmė dėl teisės saugos prieigos prie Eurodak domenų bazių. Tai aišku, Eurodak buvo sukurtas tam, kad būtų įvykdamas prieklapščio sistemos dalis ir jūs pateikė kai kurios patikslinimus dėl, dėl apsaugos priem, dėl saugiklių ir norėčiau grįžti prie šitų em, klausimų, kurie buvo pateikti projekte ar yra visiškai, kad būtų visiškai aišku, reikia nustatyti, koks yra skirtumas tarp prieklapščio e, sistemos ir kopos su nusikalstamumu ir kokio, laik, kokio pažiūrė laikosi komisija. Taip pat reikia nustatyti, kad Eurodak tikrai buvo sėkmės istorija ir aišku, kad šitie duomenys yra nepaprastai naudingi. Jie e, ir jų efektyvumas yra aiškus. Žinoma, domenų valdymas, domenų pobūdis, e, aišku, dėl, pokylė dėl to kokių, kažkokių šiokių tokių problemų, bet buvo priimti politiniai sprendimai ir šis klausimai buvo tikrai pasisakyta. O kai dėl Eurodak E, naudojamos, reikia e, vykdyti įsipareigojimus dėl domenų apsaugos. Ir ar nekyla baimių, kad Eurodak yra per daug ankstybas ir ar nekyla rizikos, kad bus panaudžiavima informacijos sistema. Bet iš kitos pusės galima įsivaizduoti, kad prieiga prie duomenų e, aišku, kad ne visi bus turės prieigą, kokios yra garantijos, kad nekils pavojus, mm, jeigu bus perduota informacija kilmės šaliai, ar nebus pavojo prieglušio prašytojui. Ir mm, suteikiant prieigą teisėjų saugos institucijoms, ar nebus tam tikros samišio, ar nebus prieštaravimo tarp žmonių, kurie prašo prieglapščio, ir ar nebus tam tikras stigmatizacija tiems, kurie prašo prieglapščio ir kurie atvyksta iš kai kurių, iš daugelio Europos šalių. Taip pat buvo iškeltas klausimas dėl pažeidimų, dėl, dėl nusikaltimų. Aš čia norėčiau grįžti prie šitos temos, kadangi yra daroma nuoroda į pagrindų pamatų sprendimą, kad nebūtų per daug didelių e, galimybių naudotis domenų bazę be jokių pribojimų ir taip pat e, klau, man kila problemų dėl tos frazės, kur yra, kur yra teigiama, kad Europol galėtų pasinaudoti domenų bazę ir vykdyti analizę E, čia aš norėčiau, kad būtų patikta patiksnima, patiksnima šitos formuluotės. Pone Gijom, ačiū. O dabar pone Lutford. Ačiū, pone pirmininkė. Malonu grįžti į darbą. Iš tiesų visą tai primena pastatą, kuris kuris ne pirmą kartą griuva. Turiu galvoje Strasbūrą, sako kalbančioje. Tiesą pasakius, nesu įsitikinusi, kad komisija pašalino visas spragas. Aš suprantu, kad jis tengiasi atsižvelgti kai kurių valstybių narių primiktinus reikalavimus ir naudojasi kai kuriais saugikliais kaip valiuta dėrybose, tikėdamasi kažko gauti už tai. Aš gal pradėsiu pakartodama, kokia yra mano pozicija, kurios visada laikiausi. Ir tai yra, kad išvelgiu tam tikrą problemą, jeigu bus suteiktas prieimas visoms teisės saugoms institucijoms. Aš dalyvavau dėrybose dėl um, reglamento, taip pat dėl sprendimo suteikiančio prieigą teisės saugos institucijoms. Bet reikia vis tik tai nepamiršti, kad iš principo nėra takoskiros tarp um, normalių piliečių ir prieglopšio prašytojų šiuo atveju. Ir nereikia pamiršti jungtinių tautų vyriausių pabėgėlių reikalų biuro nuostatų. Uh, Aišku, aš tikrai pritariu tam, kad būtų įtvirtinti labai rimti saugikliai ir komisija neblogai padirbėjo, sudarydama apsauginių priemonių rinkinį, tačiau tie saugikliai ir ta duomenų bazė reikia naudotis tik tada, kai ne įmanoma kitomis priemonėmis atlikti patikros. Ir tas atitikties principas yra jau paskutinis principas, kurį galima taikyti, nes kitaip kyla grėsmė prieglopšio prašytojams. Ir tikrai, kaip ponia Makovei, aš pritariu stipriems saugikliams, bet nesu absoliučiai įsitikinusi, ar nustatytos būtinosios sąlygos yra tokios, kaip kad pristatė komisija. Man atrodo, kažkur reglamento projekto tekste yra pasakyta, kad valstybės narės privalo patikrinti kitų valstybių narių duomenų bazėse laik saugomus piršto anspaudus, priumo sprendimo sistemos ribose. Mes apie tai kalbėjome Liepą ir komisija tada sakė, kad valstybė narė privalo pirmiausia atlikti patikrą pagal priumo sprendimą, net ir tais atvejais, jeigu susijusi valstybė narė turi prieigą tik prie vienos kitos valstybės narės duomenų bazės. Todėl noriu paklausti komisijos, tai kaip yra su primo sprendimo įgyvendinimu. Nes aš taip įsivaizduoju, kad primo sprendimas turi būti įgyvendintas visose valstybėse narėse visą apimtimi. Ir bet kuri valstybė narė, kuri nori pasinaudoti Eurodac a, duomenų base, turi tenkinti primo sprendimo sąlygas. Ir keista, kad komisija atlaisvino varštelius, o ne dar labiau užsuko veržlės. Taip pat manęs, mane nelabai tikino ir kai kurių valstybių narių taryboje dėrybų metu pateikti argumentai nes valstybės narės kalbėjo apie tai, kaip nebūtų keista, kad gali būti Eurodac sistema naudojamasi ir siekiant kovoti su neteisėta migracija. Aišku, svarbiausias dalykas visada yra reikalingumo ir proporcingumo principai, nes tikrai ne visada reikia tikrinti kiekvieną asmenį duomenų bazėje. Dabar dėl taikymo srities. Dėl taikymo srities mūsų pozicija taip pat pakankamai bus griežta. Dabar dėl paskirtosios institucijos. Aš manau, kad šio atveju valstybių narių paskirtųjų institucijų sąrašas sudaromas turėtų būti ir siunčiamas paskiau komisijai. Bet aš kažkaip nepastebėjau atitinkamos nuostatos Eurodak reglamento projekte. Regis yra valstybių narių, kurios kvestionuoja siūlymą steigti tikrinimo institucija. Ar tikrai absoliučiai yra būtinas toksai centrinis kontaktinis punktas, kuris atliktų patikrą? Turint galvoje kai kurių policijos padalinių pomėgį naršyti po įvairias duomenų bases dabar dėl Europolo prieigos. Aš manęs neįtikino argumentai. Ir nemanau, kad Europolas turėtų turėti absoliučią prieigą. Yra centrinis prisijungimo taškas. Ir manau, kad per tą centrinį prisijungimo tašką galėtų būti tikrinami duomenys, bet visada kyla kontrolės klausimas. Dar vienas dalykas, jeigu pirmininkas nenutrauks manęs, tai prievolę pirmiausia pasitikrinti nacionalinėse duomenų bazėse ir kitose kitų valstybių narių atitinkamuose duomenų bazėse, jeigu, pavyzdžiui, nėra prieigos prie vizų informacinės sistemos, prie vis sistemos. Na tai labai įdomi sąlyga. Aš suprantu, kad Lisabono sutartis verčia daryti kai kuriuos pakeitimus, bet visgi sąlyga yra tokia įdomi. Ir turiu pasakyti, kad apskritai visi šie pateikti pasiūlymai manęs neužbūrė. Aišku, yra racionalių argumentų, tikrai reikalinga gauti daugiau informacijos, ypač kai tyriami sunkus nusikaltimai. Bet kaip kad dažnai nutinka, taip ir šį kartą aš manau, kad valstybės narės gana keistai žiūri į galimų saugiklių sistemos sukūrimą. Ačiū toliau, ponas Lambrecht. Dėkuoju, pirmininkė. Labai malonu yra sugrįžti į darbą ir malonu taip pat sugrįžti ir prie temos, apie kurią kalbėjome jau ne kartą. Pirmiausia, norėčiau kai ką pakomentuoti. Aš dažnai kartuoju šią savo pastabą. Aš manau, kad mes turėtume žengti žingsnį po žingsnį. Po žingsnio. Mums reikia duomenų bazės, akivaizdu, kad ši duomenų bazė buvo sukurta visiškai e, kitiems tikslams. Ir dabar mes kalbame, ar teisės saugos pareigūnai galėtų naudoti šią duomenų bazę, laikantis griežčiausių duomenų apsaugos reikalavimų. Ministrų taryboje jau kalbama apie duomenų apsaugos sistemos reformą. Ypač aktualus yra asmens duomenų klausimas, iš duomenų naudojimas teismo e, proceso metu. Tai yra labai prieštaringas klausimas, jis yra plačiai svarstomas ir mes parlamente dažnai sakome, kad labai svarbu yra turėti galimybę gauti reikalingą informaciją, tačiau kartu nuolatos pabrėžime, jog tokia sistema galėtų veikti tik tuomet, kai yra užtikrinta tinkama duomenų apsauga. Kai kalbame apie Eurodaką, kalbame apie tai, kad duomenės būtų perdodami tuomet, kai tai yra reikalinga ir kai tai atsitinka priimta politinį sprendimą. Tačiau reikėtų pagalvoti, ar visuomet šie sprendimai yra adekvatus. Jei mes dabar leistume teisės saugos pareigūnams naudotis informaciją, kuri yra saugoma prieglopšio uh, sistemos duomenų bazėje, gal tai būtų ir neteisinga, gal dar per anksti apie tai kalbėti. Aš manau, kad labai aiškiai reikia apibrėžti, kokiais atvejais ir kokiais tikslais gali būti nau, naudojami suteikti duomenės ir kokiais atvejais galima prašyti šių duomenų. Europos parlamentas turėtų labai aiškiai pasakyti, kad tai yra jam svarbus klausimas. Turėtume laipsniškai kurti tą sistemą, kuri mums labiausiai būtų naudinga. Ir uh, šiame kontekste man kyla klausimas dėl tos vadinamosios atitikties ar jos nebuvimo principo. Dar vienas dalykas. Mes norime ne vien užtikrinti, jog būtų laikomasi standartų susijusių su teisės viršenybės principu, bet ir su tuo, apie ką kalbame šeštajame straipsnėje. Tai yra su tuo, ar duomenės gavus institucija naudos tuos duomenys nurodytų tikslų. Turime reikalauti, jog būtų įdėktos labai aiškios garantijos, jog nebus pažeistos jokios asmens teisės ir kad duomenys nebus perduoti jokiai trečiai šaliai. Svarbu yra taip pat patikrinti, kad duomenų gavėjas ar duomenų gavėjas iš tikrųjų naudoja šios duomenės e, tais tikslais, kuriais e, jis ketino, e, kuriuos jis nurodė. Dėkuoju. Toliau panas Kirchhop. Na, na, tiesą sakant, išklausęs ponę Latford, sobejojau, ar iš tikrųjų reikėjo man žengti į šį pastatą, kuris, kaip girdėjome, netrukus visiškai sugrius. Uh, Ir beje, lūbos nukrito būtent į mano vietą Strasbūrę. Ir mano draugai manęs nekartą klausė, ar aš nebejau, kad tai gali pasikartoti, ar aš nebejau, kad tai galėjo būti tam, tam tikra bausmė už mano veiksmus. Na, bet aš ne apie tai norėjau, ponė pirmininkė, kalbėti. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad aš pritariu bendruosius principus, kuriais yra paremtas šis pasiūlymas. Uh, ir aš manau, kad tai, kas yra kalbama apie e, prieglopšio prašytojus, taip pat yra visiškai protinga. Kai kas gali pasakyti, kad e, bet kuriuo atveju, jei bus suteikti duomenės iš prieglopšio sistemos, mes, e, mes išnaudosime tuos, kurie pateikia prašymus dėl prieglopšio suteikimo. Na, aš manau, kad tai, ko mes E, norime dabar, kaip tik ir yra geriausias būdas užtikrinti, jog įvairiausi nusikalteliai neišnaudotų e, paprastus žmonės. Kalbame apie teroristinius ir sunkius baudžiamuosius nusikaltimus. Ir mums reikia daugiau e, prieigos. Nekartai esu nusivylęs dėl mūsų nesugebėjimo, negebėjimo bendradarbiauti, net ir tuomet, kai mes naudos kalbame apie tai, kad šį bendradarbiavimą reikia skatinti net ir nepaisant to, kad valstybės narės reguliariai prašo, jog joms būtų suteikta galimybė geriau keistis informaciją. Aš buvau atsakingas už tyrėjų komandas, kai buvo rengiamas pirminis pranešimas. Ir aš žinau, kad, kad labai sunku yra priversti teisės saugos institucijas bendradarbiauti. O be tikro bendradarbiavimo uh, su tikromis garantijomis ir saugikliais, tuomet iš tikrųjų gali būti piknaudžiavami suteiktais duomenimis. Ir ponas Albrecht e, iš dalies apie tai kalbėjo. Svarbu yra apie tai nepamiršti. Pirmkia, aš manau, kad tai yra geras pasiūlymas, jis yra mums reikalingas. Bet gal reikėtų pareikalauti daugiau garantijų, kad po to, kai mes e, baigsime renkti šį dokumentą, valstybės narės galės juo tinkamai pasinaudoti ir galės užtikrinti, jog būtų iš tikrųjų paisoma tų asmenų, kurioms, kuriems jie ketina padėti teisės. Dėkuoju, toliau ponas De Jong. Ačiū, panė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau pasakyti, kad e, iš pradžių aš e, pritariu tam, ką sakė ponas Gijom ir ponė Latford e, dėl to, kad gali kilti pavojus, jog kai kas prieštaraus tam, kad Europol būtų leista naudotis Eurodako sistemos duomenimis. Niderlanduose, mano šalyje, yra labai daug žmonių, kurie tikrai e, yra nusteikę prieš prieglapščių prašytojus ir visiškai e, ir neigiamai vertina jų e, elgesį ir neigiamai vertina mūsų pastangas jiems padėti. Ar komisija pritarė tam, kad čia kalbame apie teisės privatumo pažeidimą? Ir ar komisija žino, kokie, kokiamis aplinkybėmis galima būtų pažeisti šią teisę? Na, aš turiu prisipažinti, kad man labai sunku yra įsivaizduoti realią situaciją, kurioje valstybės narės ir jų teisės konstitucijos netaikytų nustatyto e, reikalavimo, kadangi akivaizdu, jog tam, kad jūs galėtumėt palyginti pirštų atspaudus, pirmiausia, reikia juos nuimti, juos paimti ir po to tik tai lyginti. Įsivaizduokite, kad e, kas įvyks tuo atveju, jei, e, sakykime, teisės saugos pareigūnas sužinos, kad šis asmuo dar prašė prieglapšio kažkur kitur. Uh, ar kiek tokių nusikaltelių prašo e, prieglopščio. Na, jei aš būčiau nusikaltelis, tai aš, pasakykime, padaręs nusikaltimą, pabėgčiau iš vienos šalies ir gal pat ir vargu ar aš prašyčiau prieglopščio kitoje šalyje. Taigi gal kas nors galėtų man pateikti konkrečių pavyzdžių, kokiais atvejais gali prireikti šių nuostatų. Labai trumpai pakomentuosiu tekstą. Aš iš tikrųjų manau, kad reikia labai tiksliai apibrėžti uh, tikrinančią instituciją, nes šiuo metu šis apibrėžimas yra tikrai neaiškus. Toliau 20 straipsnis. Jis yra labai svarbus, kadangi jame yra išdėstytos sąlygos, kuriamis galima bus naudotis e, Eurodac e, sistema. Jis yra labai prastai surašytas, kadangi e, jame yra pirmasis A punktas, kuriame kalbama apie tai, kad duomenės bus naudojami teroristiniams ir sunkiems baudžiamiesiams nusikaltimams e, e, tirti ir e, užkirsti jiems kelią. O toliau yra išdėstyta B dalis, kurioje yra nurodyti kiti, kitos ypatingos aplinkybės. Taigi tai yra liktai antroji galimybė gauti duomenis. Taigi aš manau, kad mes turėtume labai uh, atidžiai panagrinėti šį e, straipsnį. Jei poveikio vertimas parodys, kad šios nuostatos yra reikalingos, turėtume labai tikrai gerai jas suformuluoti. Man bus labai sunku paremti šį pranešimą, jeigu jis nebus taikomas tikrai tik tam tikromis išskirtinėmis aplinkybėmis. Dėkuoju, ponas Bronks. <coughs> Um, <coughs> Yra gana keista patirtis, kai aš sutinku su tuo, ką sako komisija, bet tikrai nesidžiaukit, nebūtinai tai bus ateityje. Tai, kad teisės saugos institucijos, nacionalinės teisės saugos institucijos tyrinčios sunkius nusikiltimus, turėtų turėti galimybę pasitikrinti ant spaudų duomenis Eurodako sistemoje, tikrindami prieglopšio prašytojų prašymus, man atrodo visai pagrįsta ir protinga, ypač kai bandoma atskleisti sunkius nusikaltimus. Kaip aš suprantu, jau patvirtinta, kad teisės saugos institucijos neturės absoliučios laisvės naršyti po duomenų bazę, bet turės galimybę tik tai pasitikrinti, ar jų turimi piršto anspaudai sutampa su Eurodako bazėje laikomais pirštų ant spaudais. Dėl prieglavšių prašytojo stigmatizavimo, na, iš dalies galbūt ir taip. Tačiau kaip yra su kitų visuomenės grupių piršto ant spaudais? Na, kad ir parlamento narių piršto ant spaudais. Jeigu valstybė narė turi pakankamai rimtų priežasčių manyti, kad gali būti atrasti Eurodak piršto ant spaudai, tai turiu pasakyti, kad būtų keista, jeigu migrantų pirštų anspaudai būtų imami ne nusikaltimų atveju. Migracijos biuro vadovas yra sakęs, kad dauguma neteisėtai į ES atvyksta, nėra fiksuojami, tai yra jų duomenys nėra užfiksuojami. Ir jeigu piršto anspaudai yra vienas iš daugelio būdų nustatyti asmens tapatybę, tai kodėlgi tuo būdu nepasinaudoti. Dabar, dabar periname prie o, diskusijos apie bendrinimo. Prie mūsų prisijungė ponas Hastings, kuris atstovauja Europos duomenų apsaugos o, o, biurui tai gal jis galėtų taip pat ką nors pasakyti. Gal jis galėtų pasidalinti savo mintimis ir po to suteiksime žodį mūsų uh, pranešėjai. Po 5.15 turėjome balsuoti ir aš norėčiau turėti kreipti tai jūsų dėmesį, kadangi mes uh, mėgstame pradėti balsavimą laiku. Taip, Taigi, atsiprašau, po 5.30 turėtume pradėti balsuoti. Taigi, ponas Hastings. Pane pirmkė, šiuo klausimu kalbėsiu labai labai trumpai. Šią savaitę, tikriausiai trečiadienį, aš paskelbsiu nuomonę, prie kurios rengimo prisidėjo labai daug įdomių žmonių. Ši nuomonė nebus visiškai teigiama, ir gal jis suteiks peno pamastymams įvairioms e, grupėms. Jis taip pat galėtų prisidėti prie šio pasiūlymo patobulinimo. O užsimiau, ponia Pringė, kalbėsiu, kad perėsime prie kito darbo tvarkės punkto. Dėkuoju, ponia Hastings, dabar ponia Makovei. Dėkuoju, bet aš norėčiau, kad komisija taip pat atsakytų į mano klausimą. Gerai, komisija prašau. Komisijos e, atstovas be abejo pasižymėjo jūsų klausimą, taigi prieš e, sakykime žodį poniai Makovai mes steiksime galimybę komisijai atsakyti patiktus klausimus. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš stengiuosi pasižymėti visus klausimus telegrafiškai ir aš taip pat stengiuosi telegrafiškai juos e, atsakyti. Taigi pirmiausia, ponė Makovei kalbėjo apie prim sprendimą, apie tai, kiek valstybinarių jį ratifikavo. Pagal e, birželio mėnesio duomenės 10 valstybių narių jį ratifikavo, bent jau ratifikavo jau e, piršto spandų e, nuostatas ir mes tikimės, kad artimiausio ateityje dar daugiau narių ratifikuoja šį sprendimą. Nuo panios Latford pastabos, taip, iš tikrųjų ratifikavimas turėtų būti tikras ratifikavimas. Tačiau mes galime užmėgti techninius ryšius su kiekviena šalė, su kiekviena šalimi atskirai. Toliau, jūs kalbėjote, toliau panegijom kalbėjo apie Europolo galimybę naudotis duomenimis. Mes manome, kad Europolas turėtų teisę gauti duomenis, kadangi jis vaidina svarbu vaidmenį, užkritinant kelią sunkiems ir teroristiniams nusikaltimams. Europolas veikia kaip savotiškas informacijos apie baudžiamosios nusikaltimus e, centras. Ir jis taip pat koordinuoja nacionalinių teisėskos institucijų darbą. Ir įdomu yra tai, kad nagrinėdamas valstybių narių suteiktus duomenys, Europolas gali kur kas lengviau išsiaiškinti, kas e, nukentėjo nuo e, teroristinių ir kitų nusikaltimų. Toliau, Pone Gijom taip pat klausė apie e, tai, kaip galima būtų sukonkretinti pažymuosius nusikaltimus ir e, teroristinius nusikaltimus. Aš galiu Jums pasakyti, kad ant straipsnio G punkte yra paminėtas 2002 metų tarybos sprendimas dėl e, teroristinių nusikaltimų, o antros straipsnio K dalyje kalbama yra apie Europos arešto orderį. Taigi, aš siūlyčiau Jums susipažinti su šiais e, straipsniais ir su e, juose paminėtais sprendimais. Ne tik ponia Gijom, bet ir ponas Albrecht ir e, barnenė Latvart kalbėjo apie galimą prieglopšio prašytojų stigmatizavimą. Aš manau, kad mes politiškai turėtume įvertinti visą vaizdą, platesnį vaizdą. Mes įdėgėme nemažai saugiklių, nemažai garantijų ir aš kalbu tik apie kovą su terorizmu ir su sunkiais baudžiamaisiais nusikaltimais, su tokiais kaip uh, uh, nužudimas. Ir todėl manau, kad pasidami visuomenės intereso, uh, turėtume užtikrinti, kad teisės saugos institucijos ir jų pareigūnai galėtų gauti visą e, jiems reikalingą informaciją tam, kad jie galėtų užkirsti kelią šiems labai sunkiems mano minėtiems nusikaltimams, tam, kad jie galėtų surasti įtariamuosius. Aš manau, kad tai e, būtų prioritetas, kuriam pritartų visi. Aš nemanau, kad taip, e, tai šis dokumentas pakenktų prieglopšio prašytojams, kadangi bus taikomas e, atitikties ir netitikties principas. Nes e, pagal šį principą bus tiesiog nustatyta, ar Eurodac sistemoje yra, egzistuoja duomenės apie tą, tuos pačius piršto atspaudus. Nebus nurodyta, kieno jie yra, kam jie priklauso. A, bus tik tai nustatyta atitiktis. Taigi, nustačius atitikti, tuomet valstybė narė turės pateikti papildomų argumentų, kodėl ji nori gauti papildomus duomenis apie pirštų atspaudus. Šis prašymas bus išnagrinėtas ir tik po to bus nuspręsta, ar suteikti šią informaciją ar ne. Taigi, aš galiu dar, dar kartą pakartoti, kad uh, Šis pasiūlymas pirmiausia yra skirtas kovoti su teroristiniais ir kitais sunkiais nusikaltimais ir aš manau, kad jis yra tikrai gerai subalansuotas. Man atrodo, kad aš jau atsakiau visus po Barnienės Latford klausimus. Jums yra žinoma, kad e, saugikliais yra naudojamasi e, tik tuo met, kai ne, yra išnaudotos visos kitos galimybės oficialiame leidinyje 43 straipsnio ketvirtoje dalyje, kur aš spausdintas mūsų pasiūlymas, yra pasakyta, kad valstybės narės turėtų pranešti komisijai apie savo ratifikavimą ir, tik, ir po to apie šį ratifikavimą turėtų būti paskelbta oficialiajame leidinyje. Pirmininkas, aš siūlyčiau Jums paskubėti, kadangi mes dar turime apsvarstyti du klausimus. Panas Hastings. Aš manau, kad jau, jau beveik baigiau. Toliau. 20 straipsnis. Kolegas sakė, kad jam atrodo, kad šios nuostos yra neaiškios. Iš tikrųjų, visos šios sąlygos turėtų būti. Uh, uh, visų sąlygų turėtų būti laikomas pagal uh, kaupiamąjį principą. Pane Makovei, aš suprantu, kad aš turėčiau kalbėti taip pat labai trumpai. Aš jau aptariau su kolegomis uh, uh, saugiklių klausimą. Ir aš pritariu komisijos atstovui, taip pat manau, kad iš tikrųjų yra įdėkti visi įmanomi saugikliai. Uh, Ir jei kolegoms atrodo, kad galime dar dėkti papildomų saugiklių, galėtume apie tai, e, galėtume tai aptarti. Sara, iš tikrųjų, tai yra jau. Ši, šios priemonės bus naudojamas kaip paskutinė galimybė. Ir jei e, yra nustatyta atitiktis, tuomet, e, kai buvo minėt, valstybės narės teisėskos pareigūnus turės ištamiai paaiškinti, kodėl jiems reikalingi yra duomenės iš RUDAK sistemos. Aš norėčiau pateikti Jums vieną pavyzdį apie tai, kada gali būti naudingos šios nuostatos. Sakykime, buvo įvykdytas nusikaltimas, labai sunkus nusikaltimas. Ir tai gali būti teroristinis nusikaltimas išdėstęs terorizmo direktyvoje ar terorizmas, kuriam yra taikomas Europos arešto orderis. Sakykime, tai įvyko nusikaltimas, buvo nuimti piršto atspaudai, buvo patikrintos visos nacionalinės duomenų sistemos. Po to jūs taip pat patikrinsite atspaudų atitikimą pagal prim ir tik tuomet jūs galėsite kreiptis į Eurodac sistemą. Ir iš esmės e, e, jūs tik tai klaus, e, paklausėt Eurodac sistemos, į kurią šalį jums reikia kreiptis. Tai jau yra daroma ir, ir dabar, tik tai tai, kad e, dabar jūs turėtumėt kreiptis į visas e, valstybės narės e, iš eilės, o Eurodakas jums iš karto pasakys, kurioje šalyje, buvo, kurioje šalyje buvo nustatyta piršto spaudų atitiktis. Ir dėkoju šešėlėms pranešėjams. Sorry. Thank you. Thank you again, Mrs. Dėkuoju, dėkuoju poniai Makovei. Taigi mes turim pakankamą pagrindą ir žiūrėjom e, klausimą ir galim pereiti prie kito darbo atvarkės klausimo, tam, kad e, vykdytume vystą darbo atvarkę. Dėkuoju dalyviams už įdomią diskusiją ir dabar pereiname prie kito klausimo, kuris yra susijęs su Šengenu. Tai yra šeštasis darbo atvarkės punktas, kuris yra susijęs su. Mm, e, perėjimų nuo Šengeno informacijos sistemos pirmosios į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą, tai SIS antra nauja redakcija. Ir pranešėjas, ponas Karlis Koju, kuris pateiks tokią bendrą apžvalgą, o po to išklausysim kitus e, kitus komisijos pasiūlymą, jai skiriamas penkias minutės, prašome tai atsižvelgti, nes 5.30 planuojamas e, balsavimas ir taip pat mes išklausysim pana Hastings, kuris jau yra atvykęs ir jis e, atsavoja priežiūros pareigūną, o paskui toliau, vėliau išklausysime institucijų nuomonę ir komisija ir pirmininkaujančių valstybė, po to, kai pasisakys manas Kaijų. Taigi, pirmiausia, e, žodis komisijai. Kaip suprantu, komisija atstovauja ponas Tuderach. Ar net taip? Dėkuoju, kalbėsiu labai trumpai, tikiuosi, man užteks penkių minučių, gal mažiau. Taigi, iš esmės, e, šitam perėjimui prie naujos sistemos yra labai aiškus, tikslas aiškus, norime garantuoti teisinį tikrumą ir numatomumą migracijos procesuose, e, kad e, pirmasis dėl migracijos tekstas buvo parengtas 2008 metais ir tuomet techninis procesas buvo neaiškus, laikui bėgant daug kas pasikeitė nuo 2008 iki 2011 metų ir kai šitas techninis procesas buvo paaiškintas, patobulintas, valstybinio ekspertų pagalba ir kai šitas procesas jau tapo aiškus ir akivaizdus, kaip valstybės narės pereis prie SIS antrosios sistemos, e, matome, kad reikia padinti tą teisinį tikrumą procese ir užtikrinti, kad valstybės narės bus, e, kurios pirmasis pereis prie antrosios kartos šengino sistemos, galės tinkamai valdyti duomenis Pirmininkas, aš atsiprašau sekundėlį ir prašau tuos narius, kurie nori pasikalbėti, eiti į koridorių, kad mes galėtume išklausyti komisijos atstovą. Prašome. Taigi, kaip sakiau, pirmasis tikslas buvo padidinti tą teisinį tikrumą procese ir tos formuluotės, ta redakcija, kuri yra šiame tekste, pasiekė šio tikslo. Taip pat atrodo, kad sutarėme su valstybėmis narėmis techninių mm, lygmenių, kad būtent taip ir yra. Antrasis pasiūlymo tikslas buvo suteikti galimybę užtikrinti finansinę paramą e, su migracija susijusiuose veikloje valstybės narystė, žinant, kad IVF naudojimas EBF to anksčiau nebuvo galima numatyti, numatant daugiametės finansinės programas, kai jas rengia valstybės narės. Todėl norėjome suteikti galimybėms toms valstybėms narėms, kurios e, turi EBF ir gali pasinaudoti biudžeto eilutėmis, žinant, kad tai yra paskutinis etapas procese, kai SS2 jau įsigalios ir labai nenorėtume, kad būtų tiesiog trūkdoma gyventinti dėl to, kad valstybės narės neturės pakankamai lėšų gyventinimų šito proceso. Taigi tokie trumpai tikslai ir norėčiau e, pasakyti, ką mes pasiekėme. Tai yra susiję ir su mūsų tekstu. Reikia pabrėžti, kad dabar jau yra SS2 išbandymo paskutinis etapas per pastarausius keletą metų. Buvo bando, išbandoma sistema, buvo tyrima sistema ir E, mes tikrai iš, išlaikėm tą antrą etapą egzaminą ir e, valstybės narys pritaikė savo sistemas ir šitas etapas, šitas testas buvo išlaikytas. E, e, tiksliau paaiškinta ir šešių metų komisijos pranešimas ir jis netrukus bus perduotas parlamentui, komisija iš tą ataskaitą parengė tai taip pat ir baigiamasis paskutinis e, testas valstybėse narise, kurios baigs tikrinti SS2 ir tuomet galim pereiti prie duomenų perkelimo sistemos, tai yra paskutinis etapas. Tai taip pat paaiškina kodėl taip e, skubiai reikia apsvarstyti ir priimti šitą pasiūlymą, nes reikia teisinio pagrindo, kuris mums leistų perėti prie antrojo paskutinio etapo. Dėkuoju, dėkuoju komisijai, o dabar ponas Hastings. Jo nuomonė šito klausimu. Dėkuoju pirmininkė, per šitus metus buvo daug rimtų progų pasvarstyti e, duomenų apsaugą ir esu įstikinęs, kad kai kurie klausimai ir kai kurie specifiniai aspektai, kalbant apie rodak, buvo paliesti, bet perėjimas prie antrosios šiandien informacijos sistemos yra antras pavyzdys. Tai yra labai svarbus procesas Tai labai sudėtinga operacija ir kyla tam tikrų pavojų. Dėl komisijos pasiūlymo aiškiai jam pritarim ir tikrai jis buvo patobulintas, ypatingai pritarėme tam, kad yra paaiškinamas reglamento taikomumas ir, ir kuo jis skiriasi nuo pirmojo migracijos reglamento. Bet konkretus apie domenų perkelimą reglamentą. Dabar kai kurie klausimai, kurie buvo nelabai aiškiai e, atsakyti. E, birželio papiegoje pateikiau nuomonę ir dabar aš pateiksiu jos esmę. Pirmas e, klausimas tai yra, kas yra migracija. Ir čia šiame tekste taikymas rytis nėra visiškai aiški duomenų perkelimo stratis nėra aiški, kurie duomenys yra perkelimi, kurie ne. Jeigu duomenų perkelimai, e, perkelimas reiškia duomenų pakeitimą, kai ir jie yra perkelimi iš SIS 1 į SIS 2, kas atitinka tiems duomenims, kurie nėra perkeliami. Ir tie duomenys, kurie nepatenka į SIS antrą, o jeigu duomenys perkeliami, tačiau jie lieka kaip SIS vandalis. Ir e, šitas klausimas tikrai reikia aiškiau nušviesti. Toliau e, priežiūros, e, priežiūros vertinimas kadangi tai yra labai sudėtinga operacija, tai būtų gerai kad tikrai būtų glaudus bendradarbiavimas nuo pat proceso pradžios ir šiame kontekste norėčiau informuoti, kad mes ketiname e, pateikti ir tolis, tolesnius planus, kaip reikalauja SIS antras e, dokumentas pačioje proceso pradžioje. Toliau duomenų valdymo rezultatas turėtų būti tinkamai registruojamas. Įprastinis procesas turėtų būti registruojamas ir e, pats dokumentų perkelimas yra rizikingas procesas, čia tikrai reikia e, duomenys e, registruoti. Toliau dėl sėkmės kriterijų, kaip išsiaiškinti, ar mums pasisekė ar ne. Mūsų analizės metu mes nustatėm, kad yra nepakankamas aiškumas. Ir e, daug vertinimo galimybių, todėl norėtume, kad kriterijai būtų aiškus ir konkretus. Tai taip pat, tai taip pat labai svarbu, nes yra tokia galimybė, kad domenų perkelimas nebus sėkmingas, tuomet turėtų būti planas B, kad proceso vidury tiesiog nepatektume į ne, ne, nepatink, nepakankamai aiškę situaciją. Reikalavimas e, poveikio ir rizikos vertinimo reikalavimas, kad būtų numatytas pavojus taip pat yra būtinas ir manau, kad komisija turėtų apibriežti saugumo politiką SIS antrai prieš pradedant duomenų perkelimą. Ir e, šitie klausimai atsispindi nuomonėje. Tai yra sėkmės dalis. Mes e, šitokioj rimto operacijų mes negalime palikti neatsakytų klausimų, dėl to prašyčiau, kad parlamentas reikalautų, kad arba būtų pateikiami paaiškinamai tekste, arba būtų pateiktos kitos priemonės. Ir e, tai tikrai labai reikšmingi dalykai ir paskutinę etapą reikia įvykdyti tinkamai. Ačiū, ponė Hastingsai. O dabar pagalvojau, ar primininkaujančio Kipro atstovas norėtų pasisakyti prieš suteikiant žodį. Pranešiai, jeigu jūs pagėdavote pasisakyti, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis pasiūlymas dėl duomenų perkelimo iš SIS1 į SIS2 sistemą, tai yra reglamento projektas, buvo pristatytas valstybėms narėms šių metų gegušę. Ir nuo tada Kipras dirba kartu su pirmininkaujančiu, su valstybėmis narėmis, ypač savo pirmininkavimo laikotarpiu, taip pat su komisija, tam, kad bendra pozicija sutaptų su Jungtinės karalystės ir Airijos pozicija dėl dalyvavimo Šengeno informacinėje sistemoje. Todėl um, buvo atliekamas paralelinis darbas. Beje, techninės nuostatos ir reikalavimai rengiami atskiruose techninių specialistų grupėse. Ir dabar jau tekstas parengtas patvirtinimui. Pirmininkaujantis Kipras labai gerai supranta, kokie yra šio teisės akto svarba valstybėms narėms projektų sėkmingam įgyvendinimui ir todėl imasi visų priemonių, kad tarybos lygių problemos būtų išspręstos. Todėl labai svarbu nepamiršti, kad siekiant sėkmingos dėrybų proceso baigties svarbi yra Europos parlamento pozicija ir mes nekantrai laukiame galutinės Europos parlamento nuomonės. Pirmininkas, ačiū. Dabar pranešėjas. Ponas Koelgio. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, pirmiausia, noriu padėkoti komisijai už pristatymą naujausio pasiūlymo ir padėkoti Europos duomenų apsaugos vyriausiam pareigūnui, priežiūros pareigūnui, ponui Hastingsui, už pateiktą nuomonę. Norėčiau, be kita ko, pasveikinti komisiją parengus tikrai gerus pakeitimus, nes galiausiai mes sukursime praktikoje antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą. Džiugu, kad antrojo etapo bandymų rezultatai yra geri ir kad galutinė fazė prasidės sausi, o jau birželį sistema pradės veikti. Tai puikiai žinia. Ypač puikiai žinia parlamentui, kuris laukia jūsų pasiūlyto sprendimo dėl trijų priežasčių. Pirma, mes visada laikėmės pozicijos, kad tokiu būdu bus sustiprintas, užtikrintas didesnis ES piliečių saugumas negu kad e, pirmosios SIS sistemos atveju. Taip pat bus užtikrintas aukštesnio, užtikrinta aukštesnio lygios mens duomenų apsauga ir trečia, bus išlaikytas tarp valstybinės veiksnys, kuriant bendras visoms ES valstybėms narėms sistemas, kurios nebejotinai duoda daug naudos. Todėl tikrai džiugu matyti priimtinus pasiūlymus dėl darbo su sistema reglamentavimo. Ir komisija, ir ponas Hastenksas atkreipė dėmesį tai, kad SIS2 sistemos teisinis pagrindas įsigalios iš karto, kai tik valstybė narė sėkmingai atliks duomenų perkelimo bandymus. Ir tokiu būdu neabejotinai džiugu girdėti, kad komisija ketina padėti valstybėms narėms tos bandymus atlikti, įskaitant ir finansinę pagalbą, kad valstybės narės bandymus nacionalinės ir centrinės duomenų bazės sujungimo atliktų laiku. Todėl tik galiu paraginti e, parlamento narius dirbti kaip galima sparčiau, kad susitartume dėl savo parlamentinės bendros nuomonės, nes ES piliečiams tikrai reikia, kad kuo greičiau būtų atlikti duomenų perkelimo bandymai, duomenys būtų perkelti ir antrosios kartos į sistemą pradėtų veikti praktiškai. Nebejotina, kad komisija ir taryba negalėtų šiuo atveju skūstis parlamentu ypač atsižvelginti tai, kiek truko SIS2 sistemos kūrimas. Tačiau apgalėstaudamas galiu pasakyti, kad šis klausimas nepaprastai svarbus, bet mes įsitraukėme į konsultacijas tik paskutinėme sistemos kūrimo etape, tokios buvo ankstesnės taisyklės. Ir vienas dalykas man nepriimtinas, tai yra tai, kad komisijos pasiūlyme nenurodytas joks galutinis sistemos įdėgymo visose valstybėse narėse terminas. Komisija sako, kad sistema pradės veikti iki 13 metų balandžio, bet aš įsivaizduoju, kad tikrai reikėtų kažkokio papildomo teisės akto, antrinio teisės akto, kuriame būtų aiškiai nurodyta, kad sistema turi jau veikti 13 metų birželį aišku, džiugu pažymėti, kaip kad sakė ponas Hastingsas, kad bus užtikrintas SIS2 sistemos atveju aukštesnis asmens duomenų apsaugos lygis. Ačiū ponui Koelio, ačiū Jums už pranešimo pristatymą. Kai kurios valstybės, kai kurie parlamento nariai nori pasisakyti baronė Nelutford. Pone pirmininkė, noriu tik pasiteirauti, kad išgirščiau patvirtinimą, nes pirmininkaujantį valstybę. Kai ką šiek tiek kalbėjo apie dėrybas taryboje. Kaip aš suprantu, taryboje kilo minčių, kuriams prieštaravo komisija ir buvo teikiamas um, tarybos teisės tarnybos išaiškinimas. Ir buvo sutarta padalyti pasiūlymai dvi dalis. Viena dalis reglamentuoto Jungtinės karalystės ir Airijos dalyvavimo sistemoje klausimą. O kitoje dalyje būtų kalbama apie negalėjimą prisijungti prie sistemos tų narių, kurie nėra Šengeno zonos nariai. Ar jūs galėtumėt komisija patvirtinti, kad tikrai yra tokia padėtis dabar, ypač kalbant apie Junktinę karalystę ir Airiją? Aš nelabai suprantu, ar tikrai egzistuoja toks padalyjimas šio teisės akto į dvi atskiras dalis. Nes jeigu, aš suprantu, kad jeigu Euro, e, jungtinė karalystė yra Šengeno zonos narė, tai jinai turi a, e, dalyvauti sistemoje, bet iki šiol niekada tikrai aš negalvojau, kad būtų naudinga jungtiniai karalystė dalyvauti sistemoje. Pone Lutford, ačiū. Toliau kelią. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū pranešėjai. Žaliųjų frakcija ir mūsų šešėlinės pranešėjas ir Mistenoka, kuris nedalyvauja, bet mes tikrai pritarėme pranešėjos nuomonėj ir manome, kad taryba. Ryba tikrai turi, kaip galima geriau, atsižvelgti visus tos klausimus, kuriuos iškėlė ir ponas Hastingsas šiandieną. Jie labai svarbus. Ir kai tik tie klausimai bus tinkamai sutvarkyti, aš manau, kad visa šis SIS2 kūrimo epopėja galiausiai baigsis. Ačiū, Kelam. Aš suprantu, kad baronė Lutford uždavė klausimą pirmininkaujančiai valstybei. Gal e, Kipro atstovas galėtų atsakyti? Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad šiuo atveju gal komisija kur kas geriau pateiktų paaiškinimą dėl to padalymo. Pirmininkas, tai gal tikrai komisija galėtų atsakyti? Komisija, ačiū ponė pirmininkė. Na, kamuolys į mūsų vartus. Bet galiu tikrai patvirtinti, kad taip yra atidalytos tos dvi nuostatos. Ačiū. Gijomai. Aš suprantu, kad jūs irgi norite pasisakyti. Pirmininkė. Janės buvo pateiktas klausimas ir mano kolegė norėjo gauti informacijos apie Rumunijos Bulgarijos statusą, kadangi pasiūlyme tai nebuvo patikslinta. Čia, I don't know if... Uh, Pirmininkė, nežinau, ar komisija nori atsakyti į klausimą dėl Rumunijos ir Bulgarijos. Gal aš tiesiog pateiksiu paskutinės pastabas, ar ne? Pirmininkas komisija. Na, aišku, Rumunijos ir Bulgarijos klausimas dėl prisijungimo prie Šengeno zonos pirmiausia turi būti spręstas, o paskui bus kalbama apie SIS-2 sistemos įdėgymą juose. Politiškai nebejotinai uh, kai tik tai Rumunija ir Bulgarija galės prisijungti prie tos sistemos, jos turės tą padaryti techniškai. Bulgarija ir Rumunija, kaip ir bet kuri kita valstybė narė, turi pasirenkti galutiniai bandymų bazį ir jie tai daro ir manau, kad viskas bus sutvarkyta. Panas Kuelė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė, noriu grįžti prie to, ką komisija sakė apie Junktinę karalystę. Uh, Jungtinė karalystė prisijungs prie SIS2 sistemos, aišku, tik tai, kai kalbame apie perspėjimų pateikimą ir patikrinimą, priklausomai nuo pagal tas sąlygas, dėl kurių bus sutarta. Ir šią savaitę šešėliniams pranešėjams pateiksiu uh, savo uh, pakeitimų formuluotės, kad jie galėtų jas peržiūrėti, kad mes galėtume susitarti ir kad būtų galima, kiek įmanoma, plačiau atsižvelgti į EDPS pateiktus pasiūlymus. Visą tai bus padaryti jau kitą savaitę. Pirmininkas, ačiū. Na kągi, tokiu atveju diskusija gal ir baigta. Mes galime numatyti pakeitimų terminą. Jie turi būti pateikti iki kito komiteto posėdžio, kuris vyks rugsėjo 19-20 dienomis. Ir aišku, mes turėsime galimybę tada jau apsvarstyti pranešimo projektą. Dabar kitas klausimas. Kaip tik laiku pradedame svarstyti šį klausimą ir tikiuosi, kad mes e, galėsime laiku pradėti balsavimą. O dabar periname prie septintojo klausimo. Tai yra prie Eurosur sistemos, tai Europos sienų stebėjimo sistemos e, sukūrimo. Mūsų pranešėjas yra ponas Mulderis. Be abejo, mes e, tikimės, kad pranešėjas pristatys savo parinktą dokumentą, po to komisijos atstovai ir pirmininkaujančios šalies atstovai galės pakomentuoti šį pasiūlymą, o pato suteiksime žodį komiteto nariams. Pone Mulderi, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš jums jau praeitą kartą sakiau, ką manau apie komisijos pasiūlymą. Aš iš esmės jam tikrai pritariu. Aš manau, kad mums reikalinga yra bendra erdvė, kurioje laisvai žmonės galėtų judėti kad galėtų pasitikėti vieni kitais, o tam reikia apsaugoti gerai išorės sienas. Komisija ketina sustiprinti sienų valdymą ir tuo rūpinsis Frontex. Uh, kiekvienoje šalyje veiks nacionalinis koordinatorius, kuris siūs savo ataskaitas Frontex agentūrai. Visiems šiems pasiūlymams galima pritarti. Tačiau aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kelis dalykus. Ir pirmiausia, mane neramina situacija viduržėmio jūros regione, nes tenai labai dažnai nuskęsta žmonės, kurie bando kirsti sieną plaukdami valtelėmis per jūrą. Ir panašu, kad tai niekam nerūpia. O aš manau, kad Eurosur sistemą galima būtų panaudoti tam, kad mm, tokie įvykiai nepasikartotų ateityje. Mes turime ne vien stebėti tai, kas vyksta prie mūsų išorės sienų, bet ir turime atidžiai stebėti padėti trečiose šalise, kurios yra šalia ES sienų. Gali būti labai naudingas stebėti tai, kas vyksta šiuose šalyse. Beveik visose šalyse Europos išorės veiksmų tarnyba turi savo atstovybės ir aš siūlau sustiprinti šių atstovybių vaidmenį. Ir taip pat siūlau užtikrinti, kad Eurosur gautų informaciją ne vien iš nacionalinių atsakingų institucijų, bet ir iš e, komisijos atstovybių Tunise, Alžyre ir kitose šalise. Antra, aš siūlau stiprinti bendradarbiavimą su jau veikiančiomis ES agentūromis. Mes turime ir jūrų saugos agentūrą, ir žuvininkystės agentūrą, ir turime Europos palidovų centrą, kuris veikia Madride. Visos šios agentūros gali padėti mums rinkti informaciją apie migrantus prie mūsų išorės sienų. Taigi aš siūlau stiprinti bendradarbiavimą tarp šių agentūrų ir Eurosūro ir Frontexo. Taigi, Aš manau, kad mes galime geriau pasinaudoti jau turim, turimomis struktūromis tam, kad geriau suvoktume situaciją prie mūsų išorės sienų, kad geriau ją galėtume stebėti. Toliau, aš taip pat, atsižvelgdamas į valstybių narių prašymus, prašau, kad Junktinė karalystė ir Airija būtų leisti dalyvauti šioje sistemoje. Šios šalis nėra šiandieno erdvės šalis, tačiau jos norėtų dalyvauti Eurosur sistemoje. Mes tuo džiaugiamės. Duomenų apsauga. Tai yra labai svarbus klausimas ir šiuo atveju bus taikomos įprastinės garantijos, tačiau aš papildomai prašau, pateikęs, prašau savo pakeitime, kad surinkta informacija jokiais atvejais nebūtų perdodama trečioms šalims. Ši informacija ir ši sistema galėtų būti naudojama vien Europos Sąjungoje. žmonės gali patekti ES teritoriją e, įvairiais būdais. Jie gali atskristi į oro uostus, gali įplaukti į uostus. Ir panašu, kad dabar įtraukti visas e, šiuo, šias potencialias asmenų atvykimo vietas į šį, šią sistemą nėra įmanoma. Tačiau aš manau, kad ateityje, esant atitinkamai valstybinarių valiai, galima būtų tai daryti. Uh, Tai tiek, ponė pirmininkė, apie komisijos pasiūlymą. Thank you. Now let's... Dėkuoju. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui. Komisija atstovauja Oliveris Seifart. Ačiū pirmininkė, da, laba diena, ponios ir ponai. Komisija sveikina pranešimų projektą dėl Eurosur sistemoje akivaizdu, kad pranešėjas puikiai supranta, kaip vyksta sienų stebėjimas. Norėčiau pateikti Jums tris pavyzdžius, kurie parodys Jums, kaip galima būtų palengventi migrantų gyvenimą prie išorės sienų. Tai yra iš vienas mūsų tikslų. Nes mes norime rūpintis ne vien nelegalios, migrant, rūpintis ne vien nelegalios migracijos prevenciją. Pranešime labai aiškiai yra pasakyta, kokie yra e, pagrindiniai Eurosur sistemos tikslai. Ponas Mulderis paminėjo jau laivelius, kuriais e, migrantai kerta mūsų jūros sieną. Mes tengiamės kovoti su e, šią sistemą. Jas aptikti, šios laivus aptikti yra labai sunku. Tačiau mes manome vis tiek, kad galima būtų pagerinti migrantų aptikimą jūroje. Antra, Ponas Mulderis e, taip pat siūlo patobulinti 12 straipsnio A dalį tam, kad būtų aiškiai nurodyta, kokiais, e, e, kokiamis iškaitinėmis aplinkybėmis galima būtų keistis sistemos duomenimis, laikantis griežtai nustatytų teisinių sąlygų. Eurosur sistema nėra skirta keistis duomenimis, tačiau Europo, ir todėl Europos parlamentas savo pasiūlymę turėtų aiškiai pasakyti, kokios tai turėtų būti išskirtinės e, aplinkybės, kokios tai turėtų būti išimtis. Toliau. 23 dalyje, kaip jau ir minėjo ponas Mulderis, kalbama apie tai, kad ateityje galima būtų į Eurosur sistemą įtraukti taip pat ir uh, kitus sienų kirtimo punktus, tai yra tuos, kuriuos yra keliuose ir, sakykime, oro uostos. Dėkuoju. Pirmininkas, dabar sutikiu žodį pirmininkačio šalies atstovui, ponui, poniai Georgijadų arba ponui Konstat, Konstantinydės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkaujantė šalis, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už uh, jo pristatyti dokumentą. Ir mes norėtume pasakyti, kad Eurosur sistemos sukūrimas iki 2013 metų spalio pirmos dienos yra mūsų prioritetas. Ir kaip pas, taip kaip pasakė e, vadovų taryba 2011 metų birželio mėnesį. Šiame kontekste norėčiau padėkoti Danijai už padarytą pažangą. Uh, Kipras pirmininkavimo metu ketina toliau tęsti dėrybas taryboje dėl šio, dirbės dėl šio reglamento. Kitoje darbo grup, kitame darbo grupės posėdėje, ko gero paskutinį kartą svarstysime šį dokumentą darbo grupės lygmenių ir po to jis pateks į, po kelių savaičių į aukštesnį politinį lygmenį. Pirmininkaujantė šalis tikinti, tikisi, kad uh, mūsų bendradarbiavimas Europos parlamentu galėtų prasidėti kuo skubiau, tikrai iki metų pabaigos. Tikimės, kad susitartimas pavyks per pirmąjį svarstymą. Pono Mulderio parinktas pranešimas yra geras pagrindas tolesniam darbui. Ir mes nekantriai lauksime parlamentarų pakeitimus, kurie bus pateikti šiam, pakeiti, šiam dokumentui. Ir pirmininkaujantė šalis norėtų padėkoti ponui Mulderiui už jo bendradarbiavimą. Mes tikimės, kad e, šio bendradarbiavimo dėka Europos parlamentas ir pirmininkaujantė šalis galės suderinti savo nuomonės dėl šio dokumento. Chair, noticed... Dėkoju. Matėme, kad kai kurie dalyviai kelia rankas ir nori įsijungti į diskusiją. Pirmiausia, žodžio paprašė panas Busutil. Okay. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš atstovauju EPP ir e, taip pat e, kalbu ir e, šešlinį pranešėjo vardu. Aš norėčiau padėkoti ponui Mulder už pranešimą. Mes džiaugiamės juo ir sutinkame su pono Mulder poziciją ir mes jai tikrai pritarėme. Kaip grupė mes pritarėme tam, kad Eurostrut tikslas. Taip pat būti, būti ir žmonių gyvybių gelbėjimas, ypač e, viduržymė jūroje ir kitose jūros zonose. Stiprinti mūsų išorės sienas yra susijęs ir su žmonių gyvybių gelbėjimu, nes sustiprinti išorės sienas reiškia stebėti visas išorės sienas ir tai yra tikrai vienintelis būdas, kuris padėtų išgelbėti žmonių gyvybės. Taigi Eurostur mūsų nuomonė yra būdas užtikrinti, kad tikrai žmonės nebežus viduržėme jūroje arba kitose jūros e, zonose. Norėčiau iškelti porą pastabų ir atkreipti pono Mulder dėmesio ir ką pabrėž apie savo pataisuose. Pirmiausia, tai pritarėme bendradarbiavimui su trečiosiamis šalimis. Šitas pranešimo aspektas tikrai turėjo būti bebrieštas. Dar labiau, nors mes tikrai pritarėme pono Mulder pozicijai. Kaip ir jis, mes manome, kad Eurosur, kad galėtų funkcionuoti veiksmingai, turi e, konkrečiai praktiškai E, susijęti su trečiosiomis šalimis. Antra pastaba yra susijusi e, su pasienio zonomis. Ir čia norėčiau, kad būtų plačiau paaiškinta. Jeigu teisingai supratau, panas Mulder teigia, kad įtraukiant sienos perėjimo punktus ir oro uostus – jo nuomonė tai yra priimtina ir jis mano, kad, bet vis dėlto jis mano, kad tai turėtų įvykti šiek tiek vėliau. Norėčiau e, paaiškinimo, ar tai apima ir jūros zonas, nes mes manome, kad jūros zonos, jūrinės zonos turėtų būti taip pat įtrauktas iš karto dabar ir tai nereiškia vien tik tai atvirą jūrą, jūros zonas, kurios priklauso e, konkrečioms valstybėms narėjams, bet būtent toms zonoms, kurios e, ne patenka į šių valstybių narių kompetenciją. Manome, kad apie šitas e, zonas tikrai reikėtų pasakyti ir vykdyti jų stebėjimą. Tik galbūt ponas Mulder galėtų šiek tiek mums paaiškinti šį punktą. Dėkoju. I'm sorry about the again, Chairman. Uh, so atsiprašau, kad aš vėl prašau žodžių ir tikrai atsiprašau, kad vėl iškeliu jungtinės karalystės klausimą. Patikėkite, aš e, nenoriu daryti išimti jungtiniai karalystai. Daugiau šimčių negu, negu mes norim, bet tai yra klausimas. Ir aš tikrai džiaugiuosi, kad taryba ir kolega Jan Mulder kaip pranešėjas, teigia, kad turėtų būti nuostatos ir leidžiančios dalyvauti jungtiniai karalystiai iki tam tikro laipsnio. Aš vis puikiai suprantu tą argumentą, kad e, jungtinė karalystė negali nusigrėpti grėtinėlės, bet iš kitos pusės negalima kirsti jungtinės karalystės nuo Šengeno zonos ir jungtinė karalystė tikrai gali vykdyti jūrų e, e, sienų stebėjimą ir padėti nustatyti, kokie yra migrantų laiveliai ir padėti gelbėti gyvybė, žmonių gyvybės jūroje. Ir tarybos tekste ir Jan Mulder tekste aš tikiuosi, įtikinsiu pana Jan Mulder, kad jis galėtų teigiamai atsižvelgti į tarybos pasiūlymą, kad turėtų būti užtikrinta galimybei ne vien tik tai dvišalių, dvišaliais arba daugišaliais susitarimais su Junktinė karalystė ir Airija, bet aišku ir Junktinė karalystė. Ir tarp, kad turėtų būti susitarimai tarp Junktinės karalystės, Italijos ir Gorčios valstybės narės, bet kad taryba už, padėtų užtikrinti, kad tokie dvišaliai, daugišaliai e, e, susitarimai leistų įtraukti ir trečiasis kaimininės šalis. Taigi, ne, taip jungtinė karalystė galėtų bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir kaimininėmis šalimis, kurios nėra valstybės narės. E, pritarėm pana Busdals pastabai, kad tikrai reikia glaudaus bendradarbiavimo su kaimininėmis šalimis jeigu yra nustatyti regioniniai e, tinklai, kurie įtraukia kai kurias valstybės narės ir ne valstybės narės, tai būtų keista neleisti jungtinį karalystį dalyvauti tose, tose tinkluose, nes galima bendrabiauti tik tai su ES valstybėmis darėmis ir neleidžiama bendrabiauti su trečiosiamis šalėmis. Ir aišku, mes pateiksime pataisą e, ir prašytume, kad parlamento tekste turėtų būti atsižvelgta į mano e, išsakytas pastabas ir prašyčiau į kolegą Jan Mulder. Aš pakalbėsiu su juo ir asmeniškai ir prašyčiau, kad būtų trūksta tokia nuostata ir leist, kad būtų leista jungtiniai karalystiai, tiesiog dėl praktinių klausimų, o ne dėl to, kad būtume geri jungtiniai karalystė, bet tikrai jungtinė karalystė turi pakankamus pajėgumus, tai kurių negalima nepaistyti. Ir dėl to yra prasminga leisti jungtiniai karalystė dalyvauti regioninio bendradavimo tinkluose, kuriuose dalyvauja trečiosios šalis, nebūtinai ES valstybės narės. Taigi prašyčiau net kirsti jungtinės karalystės nuo šių tinklų. Aukeller. Oh, Dėkuoju, panikėčiau. Dėkuoju, e, kaip žaliu atstovė, aš taip pat norėčiau pasakyti ačiū ponui Muller už jo puikų pranešimą. Mes pritarėme jūsų e, susirūpinimui dėl gelbėjimo jūro ir taip pat e, duomenų apsaugai, kuris puikiai atsispindi jūsų pranešime. Pavyzdžiui, kad duomenų apsaugai skirtas atskiras straipsnis. Mes tam visiškai pritarėme. Ir taip pat jūs minėjote atsakomybės klausimą. E, gelbėjimo jūroje operacijų metu, manau, kad labai svarbu, jeigu žinome, kad yra nelame patekęs laivelis, tai vienas dalykas, o padėti jam tai kitas dalykas. Dėl domenų apsaugos norėtume pateikti kai kurios papildymus, nes e, Pavyzdžiui, reikėtų turėti tam tikrą žurnalą, kuriame būtų atspindėta informacija, e, informacijos keitimas tam tikrose centruose Europos Sąjungoje ir taip pat klausimas dėl bendradarbiavimo su trečiosiamis šalimis. Prašytume komisiją paaiškinti, kodėl manote, jog taip svarbu keistis duomenimis asmens duomenimis su trečiosiamis šalimis. Mums čia truputėlį keista, kam tai reikalinga asmens duomenys, kaip yra teigiama, e, neturėtų būti renkami, bet kai jau yra surinkti, kodėl tie asmens duomenys, kodėl jais būtų keičiamas trečiosiamis šalimis. Taip pat klausimas, kas turės prieigą prie duomenų kurie yra sukaupti Eurosur, Europol, kitos agentūros, ar yra sąrašas, ar yra išsamus sąrašas, ar neišsamus sąrašas, nebaigtinis sąrašas mes taip pat norime žinoti ir galiausiai mm, paskutinėme nuomonė pasikeitime mes kalbėjome, kad ne visame technologija veikia tobulai, tobulai ir taip pat buvo pateiktos komisijos pasiekti siūlymas, bet jis yra ganėtinai daug, vadinti, brangus, daug kainuojantis. Buvo atliktas tyrimas, aš jį turiu, jį atliko Vokietijos e, vienas iš e, fondų ir nepriklausomi tyrėjai nustatė, kad komisija šiek tiek pervertina kai kurias išlaidas ir norėčiau pabrėžti, nors komisijos e, pasiūlymas tikrai buvo reikšmingas. Pavyzdžiui, komisija mano, kad nacionaliniai bendradavimo centrai kainuos 99,6 milijonų eurų, bet iš tikrųjų valstybė narių vertinimu e, e manau, kad bus 105 milijonai 11-13 metams ir e, dar plus 12 15 milijonų vidaus saugumo fondui, kuri, apie tai kalbame Eurosur projekte. Taigi čia išaugo suma 27 milijonais toliau dėl Frontex ir e, pasienio zonų informacija komisija mano, kad išlaidos sieks 129 milijonus, O Frontex, Frontex mano, kad yra 20 milijonų 2011-2013 e, metams plus 132 milijonai vidaus saugumo fondui 2014-2020 e, metams. Tai iš tikrųjų e, vos siekia vos ne 252 milijonus. Tai tikrai didelis at atotrukis dėl stebėjimo priemonių. Komisija teikia 29,6 milijonų, o iš tikrųjų 35 milijonai eurų per metus yra e, išleidžiami tokiems tyrimo projektams nuo 12 e, iki 20 metų ir mes taip pat e, teigiam Eurosur e, Taip pat vyksta, vyksta ir tyrimų projektai iki 2010 metų ir buvo siūloma, siūloma padidinti saugumo biudžetą. Taigi, 25, tai yra siekia 350 milijonų, tai yra tikrai didelis skirtumas nuo 99,6 milijonų. Taigi didžiulis atotrukis tarp komisijos vertinimų nuo 5,4 milijonų ir tyrimas mano, kad bus 98 milijonai išleisti. E, Tai manau, kad bus 38 milijonų eurų e, skirti DSI projektų 2013 metams ir e, bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis joms tai, tam bus skirtas lėšas iš vidaus saugumo fondo. Taigi, iš esmės, e, tai yra daug skaičių, aš juos turiu nepriklausomame tyrimė, juos esu pasirengusi atsiųsti ir manome, kad kaštai turėtų siekti 338,7 milijonus ir tiek teigia komisija, o mūsų tyrėjai mano, kad ir bus išleista 280 870 milijonai. Ir aišku, atrodo, jis yra didžiulis, kai aš perskaičiu šitą, šitą tyrimą, šitą studiją, aš manau, kad ji yra įtikinama ir 38 e, milijonai bus didžiuliai pinigai, ypač ekonominis krizės laikotarpiu, bet kai yra kalbame apie 900 milijonų, tai tikrai e, didžiulė milžiniška suma. Taigi dar kartą dėkuoju Janui Mulder už puikų pranešimą. Aišku, bus patikti nedideli papildymai, tačiau e, tai yra dėl kaštų e, klausimų. Aš norėčiau tiesiog pakiklausti komisiją ir kodėl pasikeitimas asmens duomenimis yra reikalingas ir kodėl tai turėtų būti daromas trečiosiamis šalimis. Ačiū, Jekolina, toliau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau pasakyti, kad pranešėjo nuomonė didžia dalimi sutampa su mūsų diskusijų rezultatais ir dvasia. Tačiau, kaip ir ankstesnė, kad kalbėtoja sakė, reikia nepamiršti ekonominės naudos analizės. Todėl noriu pateikti porą klausimų. 13 pakeitimas, taip pat ir 15 pakeitimas. 13 pakeitime sakoma, kad e, visoms valstybėms narėms bus daromas poveikis nepriklausomai nuo to, ar jų teritorijoje yra išorės sienos ruožai. Aš manau, kad pakeitimas todėl yra svarbus. Dar vienas dalykas, jis siejasi su 15 pakeitimu, kuriame kalbama apie koordinavimo centrus ir konkrečią atsakomybės sritį. Bet aš išvelgiu tarp šių dviejų pakeitimų 13 ir 15 tam tikrą nesuderinamumą. Nemanau, kad įmanoma šios <clears throat> du dalykus suderinti. Todėl į tai turėtų atkreipti dėmesį komisija bei pranešiai, ir turėtume suderinti formuluotas. Eurosur tikslas yra užtikrinti išorės sienų kontrolę. Tokia papildoma naujai kuriamos sistemos nauda ir nebejotinai tai prisidės prie prieglopšio prašytojų apsaugos ne tik tai viduržėmio jūros regione. Uh, Bet vėlgi, susitarimai tarp ES ir trečiųjų šalių. Norėčiau pasiūlyti ponui Molda, kad jis panalizuotų tokią galimybę. 40 pakeitimas. Jame daroma nuoroda į migrantų gyvybės, gyvybių apsaugą ir dvišalių susitarimus dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu. Panas Mulderis sako, kad egzistuoja dvišaliai ir daugišaliai susitarimai, kovojant su tarp valstybiniu nusikalsutumu. Bet aš manau, kad turėtume siekti geresnės kokybės. ES turėtų pasirašyti susitarimus, kurie, kuriais būtų siekiama reguliuoti migrantų srautus. McIntyre. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Manau, kad e, mes visi pritarėme numatytiems šiuo atveju tikslams ir e, būtent užkirsti kelią aukų skaičiaus augimui viduržėmio jūros regione. Apie tai buvo kalbama ir su šešėliniais pranešėjais. Malonu, kad atsižvelgta jau į kai kuriuos dalykus, kuriuos mes varstėme. Vienas rytis, kuri mane itin domina, yra, yra štai kokia. Jis susijusi su trim klausimais. Pirma, tai jungtinės karalystės ir airijos dalyvavimas sistemoje. Tikrai norėčiau paklausti pranešėjai ir komisijos, ar galėtų jie aiškiau pasakyti, kiek plačiai dalyvaus Jungtinė karalystė. Jungtinė karalystė tikrai daug ką gali pasiūlyti šiuo atveju ir aš manau, Jungtinė karalystė tikrai pageidauja dalyvauti Eurosur sistemoje. Būtų labai gaila, jeigu Jungtinė karalystė nebūtų leisę dalyvauti visų jos turimų pajėgumų. Taip pat dėl 17 straipsnio padarytas pakeitimas, 17 straipsnio padarytas pakeitimas, bet nelabai suprantu, kodėl būtent dėl jo, man atrodo, visai prie kito mm, straipsnio turėtų būti daromas pakeitimas dėl Junktinės karalystės ir Airijos. Noriu paklausyti, kaip Jūs įsivaizduojate Airijos ir Junktinės karalystės dalyvavimą Eurostur sistemą. Kitas klausimas labiau susijęs su man asmeniškai rūpimu dalyku, apie kurį užsiminė ir iki manęs kalbėjęs kolega. Pirmiausia, kiek tai kainuos. Iš tiesų, techninių požiūrių susidursime su labai dideliais iššūkiais. Juk tai mes kalbame apie kompiuterinę sistemą, kuri ko gero tikrai kainuos daug daugiau negu kad pradinis tai sistemai sukurti siūlomas biudžetas. Siūlomas. Norėčiau, kad komisija užtikrintų, kad komisija turės pakankamai lėšų įvykdyti biudžetinius įsipareigojimus. Ir kaip komisija ketina kontroliuoti investuojamas lėšas. Ir trečias dalykas. Vėlgi, manau, jis susi... E, klausimas adresuotas ir komisijai, ir pranešėjai. Tai yra 15 straipsnis. Man regis, mes tik pradedame domėti nacionalinio saugumo aspektu. Nebijotini, nacionalinis saugumas yra išimtinė valstybių narių kompetencijos sritis. Bet man tiesiog įdomu. Ar tikrai yra gerai, kad pasiūlyme yra nurodoma, kaip valstybė narė turės reaguoti atitinkamo Frontexo ir Europolo sistemoje nustatyto poveikio lygio atveju. Yra keli poveikio lygiai, kaip jūs žinote, taigi būtų įdomu išgirsti. Pone Bronksai. Na, žinote, aišku, reikia imtis visų įmanomų priemonių, kad nežūtų migrantai plaukiantis ES nedidelėmis valtelėmis, nedideliais laiveliais į per viduržėmio jūrą. Ir manau, kad Eurosur tikrai bus naudingas, bet negalime susitaikyti nei su viena mirtimi. Ir vien tik tai paieškos ir gelbėjimo sistema nepadės. Kitas dalykas, mes turime įvertinti, kodėl tie žmonės rizikuoja savo, savo draugų ir šeimos narių, vaikų gyvybę. Labai aišku kad jeigu jie nenuskęs, juos išgelbės jūroje arba jie patiek sausumą, tai jiems arba bus suteiktas prieglopsis, arba ne, bet jie ko gero pasiliks apskritai vis tiek ES teritorijoje ir teks susitaikyti su neteisėtai valstybės narės teritorijoje esančiais prieglopščio prašytojais. Tokia sistema atsiranda dėl pačių žmonių veiksmų. Egzistuoja prieglopščio sistema, kurią žmogus sukūrė, bet žmogus gali ją ir pakeisti. Ir gal reikėtų pašalinti toje sistemoje esančius migraciją skatinančius faktorius ir gal tokiu būdu tada tokie jų mirtinai pavojingi nuotikiai baigsis. Pirmininkas, ačiū. Na, jūs žinote, kad mes netrukus turėsime pereiti prie balsavimo, kuris prasidės 17.30. Laiko turime nedaug, salė jau šurmuliuoja, todėl prašyčiau, kad ir komisija, ir pranešėjas labai trumpai atsakytų. Komisija. Ačiū. Pastabos buvo labai įdomios. Laiko turime nedaug, todėl kalbėsiu trumpai. Tačiau dėl to, ko gero, negalėsiu atsakyti į visus klausimus. Pirmiausia, buvo kalbama apie bendrą pasienio žvalgybos vaizdą. 11 straipsnio trečioje dalyje konkrečiai yra kalbama apie galimybę vykdyti patikrinimus sienos perėjimo punktuose, kad būtų gauta bendra pasienio žvalgybos vaizdo sistema ir nebejotinai, kad tai bus daroma laipsniškai, integruojant tai, kas vykdoma nacionaliniu lygiu. Tai yra nacionaliniu lygiu vykdomus, vykdoma patikra sienos kirtimo punktuose. Dabar dėl trečiųjų šalių, taip pat Jungtinės karalystės ir Airijos. Komisija tikrai nieko neturi prieš Jungtinės karalystės ir Airijos dalyvavimą, bet gal jungtinė karalystė galėtų aiškiau išdėstyti savo ketinimus. Ar jungtinė karalystė ketina bendradarbiauti viduršėmio jūros regione? Pavyzdžiui, mes šiuo metu kūrėme Syhos viduršėmio tinklą. Ar jungtinė karalystė ketina veikti savo užjūrio teritorijose, ar tik tai salose? Aš nesigilinsiu tai, nes politinė prasme tai labai sudėtingas klausimas. Ir komisijos galva mes tikrai nebejojame Junktinės karalystės galimybę vertingai prisidėti, bet sprendimas bus priimamas politiniu lygiu. Junktinė karalystė turi nutarti, ar jinai bus pasirengusi iki 13 metų spalio mėnesio dirbti. Dabar dėl Atlanto tinklo. Pati jungtinė karalystė niekada nedavė aiškaus atsakymo. Aš manau, kad ateis tas laikas, kai visi turės atskleisti savo kortas. Ir tada bus aišku, kokio politinio sprendimo pageidauja Europos parlamentas, bet pati komisija į politinius dalykus neketina lysti. Toliau. analizę, kuri buvo minėta. Mes labai susidomėję perskaitėme tą studiją, kuri buvo užsakyta žaliųjų frakcijos. Turiu pasakyti, kad komisija iš tiesų stengiasi išanalizuoti visus Eurosur aspektus, kaip kad tai buvo daroma ir studijoje. Bet komisija būtų dėkinga, jeigu studijos autoriai bent vieną kartą būtų susisiekę su komisija ir pasiaiškinę kai kurias komisijos daromas prielaidas, ypač finansavimo srityje. Nes turiu pasakyti, kad studijoje daromos prielaidos yra tiesiog klaidingos. Pavyzdžiui, keletą kartų buvo naudojamas ekstrapolacijos e, principas, kuris apriepia dešimtmetį, bet visiškai neatsižvelgiant į tai, ką komisija nurodė savo poveikio vertinimo analizėje. Neatsižvelginti tai, ar mes kalbame apie pajėgumus, ar paslaugų teikimą, ar tinklo priežiūrą bei eksploatavimą. Neatsižvelgiant į ryšių tinklą. Mes konsultavomės su pramonės atstovais, kuri dėja yra susidūrusi su nepageidaujamomis pasiekmėmis. Ir a, bent jau 10 milijonų eurų, sakė pramonės atstovai, reikės, kad viską pradėtume daryti. Bet Frontexas sugebėjo padaryti, atlikti pirmosius bandymus ir jie kainavo tik pusantro milijono eurų. Juk reikalinga atsižvelgti įvairius aspektus, pavyzdžiui, šifravimo įranga, kuri kainuoja pusantro milijono eurų ir kuri reikalinga tam, kad būtų užtikrintas pirmasis sujungimas. Dar kitas dalykas - kitų 12 valstybių narių prijungimas, kuris kainuos apie 3 milijonus. Taigi turėčiau pasakyti, kad studijoje nesutampa skaičiai dėl to, kai kalbame apie koordinacinius centrus, tai dera pasakyti, kad iš tiesų komisijos skaičiai gal kiek nužeminti. Bet reglamente suteikiamos trys. Reglamente kalbama pakol kas apie tris galimybės. Mes nekalbame apie bendrą valdymą, mes kalbame tik tai apie veiksmų koordinavimą, mes nekalbame apie jungtinės patikras ir mes kalbame tik apie sausumos sienos stebėseną ir atitinkamą darbą. Mes nekalbame apie oro sienas ar jūrų sienas. Apie tai kalbėsime ateityje ir ateityje reikės galvoti. Bet ateityje išaugus kaštams, ne visi jie bus tiesiogiai susiję su Eurosur sistema, ne visos išlaidos didės dėl Eurosur sistemos. Taigi, aš manau, kad reikėtų labiau įsigilinti ir jeigu yra norinčių įsigilinti išlaidas, mielai mes jums padėsime pasiaiškinti. Aišku, mes nieko negalime jums tvirtai pažadėti, tačiau dabartiniu metu atrodo, kad Eurosur sistemos išlaidos bus net mažesnės, negu mes numatėme. Ir taip yra iš dalies dėl to, dėl Frontexo finansavimo paties, bet problema nebejotinai atsiras, nes kai kuriais atvejais Frontexų reikės skirti papildomo finansavimo ir tada kyla klausimas, iš kur jis bus paimtas. Dar vienas klausimas, kuris iškilo, man atrodo, Čikulino klausė dėl susitarimų su trečiosiomis šalėmis. Jeigu aš teisingai supratau parlamento nario nuomonę, jo nuomonė turi būti vienas tipinis ES susitarimas su trečiosiomis šalimis arba dvišaliai susitarimai, kurių būtų daug. Kodėl komisija pasirinko dvi šalių susitarimus? Aš tiesiog baigsiu mintį, ponė pirmininkė. Taigi, komisija pasirinko dvi šalių susitarimų kelią vien dėl to, kad dauguma valstybių narių yra tokius susitarimus pasirašysios. O bendras vienas susitarimas dėrybos dėl jo gali trukti labai ilgai. Ačiū, ponas Buldaris. Prašau atsižvelgti į tai, kad laiko turime labai nedaug, kadangi netrukus turime pradėti balsuoti. Taip, pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Aš dėkosiu visiems už jų paramą, už jų šiltus žodžius. Ir labai trumpai norėčiau pakomentuoti pono Busitilio pastabas. Oro uostai ir jūrų uostai gali būti traukti į šią sistemą. Tačiau šiuo metu tai nėra privaloma. Bet galime šį klausimą dar panagrinėti. Sara, Aš nemanau, kad e, Jungtinė karalystė, kaip ir visos kitos šalės, supranta, kad, yra, kad bendradarbiavimas bus naudingas. Aš nemanau, kad tai yra ypatinga kažkokia pri, privilegija. Toliau inf keitimasis informacija. Aš manau, kad keistis informaciją reikia visuomet, kai tai yra naudinga abiems šalims. Jei jūs sugebėte geriau apibriežti e, keitimąsi duomenimis, būtų puiku. puiku. Pone Keller, Dėkoju Jums už Jūsų paramą ir iš tikrųjų reikėtų patikrinti visus skaičius. Nuo pat pradžių prašiau, klausiau komisijos, ar mes turime pakankamą finansavimą šiai sistemai. Komisija pasakė, kad ne, nes kol kas dar niekas nežino, kokia bus daugiametė finansinė programa. Tačiau aš turiu informacijos, kad ši sistema gali kainuoti daugiau nei buvo manoma anksčiau. Ir šį klausimą dar reikėtų panagrinėti detaliau ponė Jekolino. Aš pateikiau pakeitimą, kadangi šiandienas e, yra taikomas e, visoms valstybėms narėms, nepaisama to, ar jos turi išorės sienas ar ne. Ir todėl aš manau, kad visos šios šalis turėtų būti įtrauktos į keitimas informaciją. Pone Mekinta, kaip konkrečiai bus bendradarbiavime su Junktinė karalystė, šį klausimą negaliu Jums atsakyti. Galima būtų sudaryti, pavyzdžiui, dvišalį susitarimą, galima surasti kitą būdą ir dar dėl to reikės dėrėtis, tam, kad konkrečiai suvoktume, ko, kaip bendradarbiautume su Junktinė karalystė. Pritariu ir ponui Bronks, iš tikrųjų prevencija yra kur kas veiksmingesnė nei gydimas. Veiksm... Prevencija yra tikrai yra naudinga, naudinga reikia panagrinėti ir kodėl migrantai palieka savo šalis. Ir aš taip pat manau, kad komisijos atstovybėse turėtų būti paskirti pareigūnai, kurie rinktų informaciją apie tai, ar galima būtų tikėtis migrantų srauto padidėjimo iš kokios nors šalies, ar net taip mes galėtume pasiruošti galimiems migrantų srautams. Pirmininkas. Dėkuoju ponui Mulderiu. O dabar norėčiau štai ką pranešti. Pakeitimus galima teikti iki rugsėjo 17 dienos 12 valandos. Svarstysime pakeitimus uh, savo komitete spalio 10 ir 11 dienomis. O, o orientacinis balsavimas vyks lapkričio pabaigoje. Taigi, po visų šių pranešimų norėčiau pereiti prie balsavimo. Aš norėčiau Jums pranešti kad balsavimo grafikas mums nurodo, kad mes balsavimą turime pusvalandį. Taigi prašau susikaupti dėl to, kad baigę balsuoti, dėl turėsime e, apsvarstyti vieną klausimą. Taigi pradedame balsuoti. Taigi pradėsime nuo pasiūlymo dėl tarybos reglamento, dėl klausimų susijusių su sutoktinių turto teisinių režimu. Nuomonės referentė yra ponia Evelyn Gebhardt. Ir pradėsime nuo pakeitimų. Taigi, ar visi esat pasiruošę, visi turite elektroninės korteles? Galime pradėti? Gerai, tuomet pradedame. 31 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Šeštasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 32 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Septintasis pakeitimas. Už? prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Trisdešimt trečiasis kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dvyliktasis. A, norite, kad pasitikrintume gerai. Tikriname balsavimo rezultatus dėl 11 pakeitimo. Balsuojame elektroniniu būdu. Galime pradėti balsuoti. Balsavimas baigtas. 28 balsavo už, 18 balsavo prieš, vienas susilaikė. Patvirtinta. Toliau, 12 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė, patvirtinta. 13 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 14 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 15 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 16 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 34 pakeitimas, kas už, O kas prieš? Susilaikė, atmesta. Septynioliktasis, kas už? kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 35. kas už, kas prieš. 35. pakeitimas, taip. A, taip, iš tikrųjų, teisingai pastebėjote. Pat, toliau, 18. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 19. pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 20. kas už, Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 21. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 36. pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Man atrodo, kad patvirtinta, nes labai daug kas susilaikė. Panašu, kad daugiau noriu balsavo už. 22. Kas už? kad prieš susilaikė patvirtinta. 37 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 23 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 38 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Reikėtų pasitikrinti nes man neaišku, kaip pasiskirsti balsai. Taigi balsuojame dėl 38 pakeitimo elektroniniu būdu. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 22 prieš. Daugiau nieko nematau. Kas įvyko? Ar galėtume pamatyti balsavimo rezultatus? Kas įvyko? Turime, pa, turime pakar, pakartoti balsavimą. Gerai, balsuojame dar kartą dėl 38 pakeitimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 19 už, prie, prieš 22 atmesta ir 7 susilaikė. 24 kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 25 kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 26 A dabar perėmėme prie konstatuojamosios dalies. 26. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 27. Už? Prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 28. Už? Prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Taip. Atsiprašau. Atsiprašau, man pasirodė, kad daugiau o, narių balsavo už. Gerai, galime pasitikrinti. Tikriname gerai. 28 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Tai buvo atmestas. Atsiprašau. 28 balsavo prieš, 19 už. Toliau, pirmasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Antrasis ir 29 pakeitimai. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Trečiasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Penktasis. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Trisdešimtas. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Dabar balsuojame dėl viso dokumento. Elektroninis balsavimas. Galite pradėti balsuoti. Balsavimas baigtas. Galime baigti balsavimą, ar ne? Gerai, dabar balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas. 45 balsavo už, 4 prieš, niekas nesusilaikė. Sveikiname ponę Gerbhardt ir tęsime darbą. Dėkuoju. Toliau perėmėme prie uh, pasiūlymo dėl. Uh, tarybos pasiūlymą dėl tesnių sprendimų susijusių su registruotos partnerystės turtinėmis pasiekmėmis. Mūsų nuomonės referentas yra ponas Kešman, tačiau jo nėra salėje. Jam, jį pavaduoja ponia Gephardt, tai yra mūsų kito pranešėjo pranešėja. Ir jeigu jūs nekitinate kalbėti, ponio, tuomet galime iš karto pradėti balsuoti. balsuoti. Gerai, balsuojame. Dešimtasis pakeitimas. Už. prieš. Susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dvyliktasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Tryliktasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penkioliktasis, kas už, atsiprašau, pasitaisiu pirmininkas, keturioliktasis, kas už kas prieš susilaikė patvirtinta. 15. kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 16. už, prieš susilaikė patvirtinta. 17. pakeitimas. A, dabar turime kompromisinį pakeitimą skirtą 17 pakeitimui ir uh, e, 35 pakeitimas taip pat yra įtrauktas, yra pridėtas prie šio pakeitimo. Jūs turite kompromisinio pakeitimo tekstą. A, jūs jo neturite. Gerai, tuomet aš jums jį perskaitysiu. Taigi kompromisinis pakeitimas skamba taip. A, jūs turite tekstą. Turite tekstą. Visi turite te kompromisinio pakeitimo tekstą. Ar visi turite? Galime balsuoti? Gerai, balsuojame. Ne. Gerai, gerai, aš jums perskaitysiu šį pakeitimą tam, kad galima būtų viską traukti į protokolą. Taigi, tekstas yra toks. Taikomos teisės pasirinkimas, nebent yra nustatyta kitaip, bus nustatytas atsižvelgiant į partnerių pasirinktą teisę partnerystės susitarime, nebent valstybės narės teisėje yra nustatyta, nustatyta kokia nors konkreti teisė. Tai toks kompromisas, taigi balsuojame, kas už, kas prieš. Susilaikė, patvirtinta. Toliau. 35 atkrinta, 18 už. Prieš. Susilaikė, patvirtinta. 19 už prieš, susilaikė, patvirtinta. 20 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 21 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 22 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 23 už, prieš, susilaikė, pat... patvirtinta. 24 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 25 už prieš, susilaikė, patvirtinta. 26 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 27 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 28 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 29 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 30 už, prieš prieš, susilaikė patvirtinta. 36 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 31, 7 už, atsiprašau, 31 pasitaisų pirmininkas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 37 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 38 už, už prieš, susilaikė atmesta. 32 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 33 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau konsultuojamoji dalis. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau, taip, kas yra? Mes balsuojame, taip, pailiui, dėl visų pakeitimų. Panašu, kad jūs man nepritarite. Ne? Gerai, penktasis, kas už? Atsiprašau, ketvirtas, kas už? Prieš, susilaikė, patvirtinta, penktasis, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Šeštasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Septintasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Trisdešimt ketvirtasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Aštuntasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Devintasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Ir dabar galutinės balsavimas dėl viso dokumento. Balsuojame elektroniniu būdu. Galite balsuoti. Dabar balsavimas baigtas. 46 balsavo už, 3 prieš, 1 susilaikė. Taigi sveikiname poną Kešmaną ir dėkoju ponė Gebhartų už tai, kad jį atstovavo kolegai. O dabar periname prie trečiojo dokumento, dėl kurio balsuosime. Tai yra pasiūlymas dėl Europos parlamento ir tarybos sprendimo dėl Europos piliečių metų. Mūsų pranešėja yra Antigonė Papadopolų ir jei neklystu, po dėrybų su e, komisija ir taryba buvo parinktas kompromisinis tekstas. Tai reiškia, kad mes balsuosime dėl kompromisinio teksto. Taigi, pirmiausia, kompromisas, kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtinta. O dabar elektroniniu būdu balsuosime dėl viso teksto. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Now closed. Dabar balsavimas baigtas, 45 balsavo už, 2 prieš, 2 susilaikė. Dėkoju poniai Papadopulų už kompromisą. And, well, that really made it easier. Na, iš tikrųjų, taip dirbti yra kur kas lengviau nes tai reiškia, kad mes sugebėjome išvengti balsavimo dėl pakeitimų išdėstytų 37 ar net 40 puslapių. Taip, toliau. The four pages looking. Budgetary... O dabar balsuojame dėl biudžetų skirtų pakeitimų. Mūsų nuomonės referentas yra Salvatore Jokolino. Jis reguliariai renka pakeitimus mūsų biudžetams. Aš norėčiau simti vieną iš pakeitim, pakeitimų. 56 ir 70 pakeitimai šios pakeitimus norėčiau atsiimti. 56-70 pakeitimas. Šį pakeitimą atsiimu. Started, so please, let's... Taigi pradedame balsuoti, prašau susikaupti. 56-13. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 56-14. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 56, 15, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 56, 16, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 56, 17, kas už. Kas prieš? Susilaikė atmesta. Taigi toliau 56 6.18. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Toliau. 56. 19. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 56.20. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 56, 81. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 56, 22. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 56, 23. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 56, 01. Kas už? kas prieš, susilaikė, reikėtų pasitikrinti, man nėra aišku. Taigi toliau elektroniniu būdu balsuojame dėl pakeitimo numeris 5601. Balsuojame, balsuojame, prašau balsuoti, 5601. Visi balsavote, galime baigti balsavimą? Ne? Gerai, dabar balsavimas baigtas. 26 balsavo už, 23 prieš, vienas susilaikė. Patvirtinta. Taigi, 56, 26. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 56, 02. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Mm, man neaišku. Man atrodo, kad šiek tiek narių balsavo, šiek tiek daugiau narių balsavo už. Pasitikrinkime. Gerai. Tikriname. Pakeitimas numeris 5602. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 26 už, 24 prieš. Kaip aš ir sakiau, labai nedidelė balsų persvara patvirtintas šis pakeitimas. Toliau. 56, 28. Ne? Taip, 28. 56, 28. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 56, 29. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 56, 31. Kas už? Kas prieš? susilaikė. Pasitikrinkime. Tikriname balsavimo rezultatus dėl pakeitimo numeris 5631. Balsuojame. Dabar balsavimas baigtas. 22 už, 28 prieš, atmesta. 5632. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 5633. 33. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 56, 34. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Toliau. 56, 35. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 36. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 37. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 38. Kas už. Kas prieš. Susilaikė. Atmesta. Toliau 39. Kas už. Kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 03.40.41 Tai yra 5603, 5640, 5641. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Toliau 5642. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Toliau 04 ir 43. Kas už? Kas prieš? reikėtų pasitikrinti. Taigi tikriname, šie pakeitimai yra identiški, balsuojame. Prašau balsuoti. Taigi, koks yra balsavimo rezultatas? Balsavimas baigtas. 44 už 6 prieš. Man pasirodo, kad balsavote prieš, tikrai sugebėjote mane apgauti šį kartą. Toliau, 56-44. A, tai atsiprašau, šis atkrito. Toliau, 56-45. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 46. Kas už? Kas prieš susilaikė patvirtinti. 47 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinti. 48 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinti. 48.2 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Kitas pakeitimas atkrenta, kaip ir dar toliau esantis. 83. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 51. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 52. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 53, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta 54, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta 55, už. Prieš susilaikė atmesta 56, už. Prieš susilaikė patvirtinta 07, kas už. Kas prieš? Susilaikė? Neaišku. Pasitikrinkime. Tikriname Tikriname, galite balsuoti. Balsuojame dėl uh, pakeitimo numeris 5607. 07. Baigime balsuoti. 26 už, 24 prieš. Patvirtinta. Toliau periname prie 59. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 57. Už, prieš. Susilaikė. Atmesta. 58. Už, prieš susilaikė atmesta. 60 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 61 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 62 už, prieš, susilaikė atmesta. 63 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 64 ir 65 ir 66 identiški pakeitimai, kas už juos balsuoja. Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 67 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 68 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta, jei neklystų. Atmesta. Taip. 70, 70 atkrito. A, atsiprašau, 69 dar. Taigi, kas už? Kas prieš? Susilaikė, patvirtinta. A, galime pasitikrinti, taip, balsuojame dabar elektroniniu būdu dėl 5669. Balsuojame, dabar balsavimas baigtas. 26 už, 21 prieš, 2 susilaikė. Patvirtinta. 70 buvo atsiimtas, 71 už. Prieš. Atmestas. Pasitikrinkime. Tikriname balsavimo rezultatus dėl 71 pakeitimą galime balsuoti. Balsavimas baigtas. 19 už, 29 prieš. Atmesta. 08 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 09 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 72 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 73 už prieš, susilaikė, atmesta. 74 už, prieš, susilaikė, atmesta. 75 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 76 už, prieš, susilaikė, bet man atrodo, kad atmestas. 77 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 78. Gerai, pasitikrinkime. 77. Balsuojame elektroniniu būdu. Tikriname balsavimo rezultatą. Galite balsuoti. Balsavimas baigtas. 19 už, 28 prieš. Atmesta. Toliau 78 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 79 už prieš. Reikėtų pasitikrinti. 79. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 28 už. Prieš balsavo 22. Patvirtinta. Toliau 10. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 11. Už. Prieš susilaikė, patvirtinta. Dvyliktasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Atsiprašau, gal galime dar kartą balsuoti dėl dvylikto? Už, prieš, susilaikė, patvirtinta, taip, patvirtinta. O dabar periname prie galutinio balsavimo sąrašo dėl nuomonės projekto Pirmasis pakeitimas, kas už, kas, prie, kas už pirmąjį pakeitimą, kas prieš. Man atrodo, kad atmesta. Pasitikrinkime. Gerai, tikriname. Pirmasis pakeitimas. Elektroniniu būdu tikriname balsavimo rezultatus. Pirmasis pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. 21 uh, už, 29 prieš. Atmesta. Antrasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. A, dabar patvirtinta. Trečiasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Toliau. Ketvirtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Ir ketvirtasis pakeitimas buvo patvirtintas. Ir tai reiškia, kas čia yra parašyta. Penktasis dabar. Už prieš susilaikė patvirtinta galutinės balsavimas elektroniniu būdu. Galite balsuoti. Balsavimas baigtas. 44 už, vienas prieš, penki susilaikė. Sveikinu poną Jekolino. Ir dar paskutinis dokumentas, dėl kurio balsuosime. Siūlau dirbti sparčiai. Taigi, dar kartą buvo parinktas kompromisas, kompromisinis tekstas, tai padarė ponas Mulderis, jam už tai dėkojame. Šis kompromisas tikrai pravers, jeigu mes e, sugebėsime jį patvirtinti. Taigi, kas už kompromisinį tekstą? Kas prieš? Susilaikė, patvirtinta, o dabar visas tekstas e, su visais balsavimo metu patvirtintais pakeitimais. Elektroninis balsavimas, balsavimas baigtas. 50 už ir niekas nebalsavo prieš ir niekas nesusilaikė. Taigi vienbalsiai vienbalsiai patvirtinome dokumentą dėl sprokstamųjų prekursorių patekimo į rinką. Dėl priekybos sprokstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo. Eh? We're getting close to the end. Eh?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 pereiti prie e, kito pranešimo. Sekundėlė, prašau. Silence in the ranks. Labai prašome tylos. Gerbimi kolegos, ponės ir ponai, labai prašome tie, kurie pasilieka salėje, labai prašome laikytis tylos. Prašome. Periname prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra 13 punktas Sąjungos piliečio užsienio konsulinė apsauga. Pranešėjas pranešėjom, kolegė, ponė Edith Bauer. Svarstame e, pakeitimus e, pranešimo projektai dėl tarybos direktyvos buvo pateikta labai daug pateistų projektų, o į pranešimo projektą įtraukta nemažai iš jų ir dabar ponia Bauer pranešė turės galimybę pateikti savo komentarus ir savo pastabas ir kiti kolegos užbaigs diskusiją šios dienos darbą. Tik dabar sutikiu žodžiu poniai Bauer. Elsősorban a kollégáknak szeretném megköszönni e, az egyertértő javaslataikat, amiből jött. Dėkuoju, aš norėčiau padėkoti kolegams už pasiūlymus, kurių tikslas yra pasiekti kompromisą. Buvo jų 106. Taip pat buvo dauguma pasiūlymų, daugumai pasiūlymų pritarė mano mintims pranešime ir aš esu dėkinga kolegoms. Tačiau yra dar keletas neišspręstų klausimų, į kurias neatsakyta. Pavyzdžiui, taikymo sritis, kokia turėjo būti konsulinė apsauga. Kolegos iškėlė klausimą, kad šeimos nariai ir tėvai dėl jų klausimas. Šitos savokos ne, neatspindi tekste, jų nebėra. Mes e, šitos žodžius, tas frazės išbraukėme, nes manėme, kad e, jeigu per daug reglamentuosim, tai nebus naudinga. Pavyzdžiui, tie šeimos nariai, kurie gyvena trečiosiuose šalyse, jie yra laikomi šeimos nariais iki 20, jiems sukaks 21 metai amžiaus. Bet įsivaizduokim tokią situaciją. Jeigu išgelbėsim šeimos narių, kuriam yra 21, bet nebegelbėsim, nebepadėsim tam, kuriam jau 22. Tai yra išorės veiksmai ir čia mes tiesiog negalim per daug griežtai reglamentuoti, nes jeigu e, bus per daug griežta, griežta formuluoti, per daug griežtas reglamentavimas, tai tikrai gali kilti nepagidaujamų pasiekmių. Taigi, aš palikau tam tikrą nuorodą, bet mm, išbraukiau pačią, pačią priemonę. Ir ar tikrai tekste reikėtų palikti tokią nuorodą, nes tu įstikinusi, norėčiau išgirsti kolegų nuomonę. 47, 49, 56, 85, 56, 85 pakeitimai taip pat kelia problemų, nes direktyvos taikymo stritis bus išplėsta ir apims ir asmenys be pilietybės. Tačiau pagal Lisabonos sutartį yra ryšys tarp konsuminės apsaugos ir ES pilietybės turėjimo. jeigu preambulėje įtrauksim kolegos pasiūlymus, jeigu negalim išplėsti direktyvos taikymo sritį ir apimti tuos asmenys, kurie nepatenka į Lisabono sutarties taikymo sritį, tuomet tai tikrai tai čia pat yra pats toks sunkiausias, jautriausias klausimas. Kitas diskusijų objektas yra kam yra taikoma konsulinė apsauga. Teisinis pagrindas yra koordinavimas. Ir mes galim tiesiog apsiriboti, apsiriboti koordinavimu, bet negalime primesti naujų įsipareigojimų valstybėms narėms. Konsulinė apsauga gali būti aiškinama labai įvairiai įvairiose valstybėse narėse. Ir norėčiau paprašyti kolegų ne, mėginti įvesti naujų, naujų prievolių tekste. Tai yra naujų prievolių valstybėms narėms. Tai yra todėl, kad mes turim apsiriboti koordinavimu. Ir šitas dalinis netitikimas tarp pradinio pasiūlymo ir pakeitimų dėl minėtų punktų. Manau, kad e, tai remiasi AFET nuomonė, kai kolegos siūlė, kad turėtų būti sąjungos delegacija. kuri turėtų būti atsakinga už viską, kas yra susijęs su konsulinė apsauga. Manau, aš, aš čia nenoriu suklysti, aš nežinau, nes e, dabar, gal, dabar galiojančius teisės aktus ES piliečiai gali pasirinkti e, tarp įvairių e, konsulinės pagalbos priemonių kuriomis jie gali pasinaudoti tai jeigu e, tokia, e, tokia delegacija būtų kaip paskir, veiktų kaip paskirstimo centras, tai ne, tai ne ji turėtų pasakyti asmeniui, e, kokią, kokiu konsultatu, kokį, kokį skyrių pasirinkti. 75-76 pasiūlymai nėra priimtini, mano nuomonė. nes e, šitas e, konfliktas sutartis su sutartimi ir iš jos išplaukiančiomis teisėmis. Antrojo straipsnio pirma dalis yra ant ketvirtos straipsnio antra dalis, aštuntas straipsnio trečia dalis ir keturioliktas straipsnis. Čia galima pasteikti kompromisą ir esu įsitikinus, kad tokį kompromisą pasieksim dėl šių straipsnių. E, su kolegomis sutiksim kitą savaitę. Aš esu pasirengusi sutikti su šešėliniais panešėjais dar kartą, bet pirmiausia, norėčiau, kad būtų pasiektas kompromisas dėl minėtų klausimų. Dėkuoju. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais remercier Madame euh, le rapporteur pour. Euh... Dėkuoju, panė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų darbą, kurį nuveikė. Iš tikrųjų, kompromisas jau yra visai netoli. Tačiau aš norėčiau dar kartą pakartoti apie ES atstovybių vaidmenį. Konsulinė apsauga jau teikiama jau kuris laikas ir labai svarbu, kad tai būtų daroma koordinuotai. Mes norėtume, kad mūsų piliečiai galėtų visapusiškai naudoti savo teisę gauti konsulinę apsaugą. Ir būtent to ir siekdamas aš pateikiau pakeitimus. Krizės aplinkybėmis yra labai svarbu veiksmingai bendradarbiauti ir dalytis išlaidomis Ir aš pritariu tam, kad ES atstovybės koordinuotų konsulinės apsaugos sutikimo klausimus. Aš suprantu ponios Bauer argumentus tai iš dalies. Atstovybės turėtų užtikrinti piliečių e, teisės, kurios yra išdėstytos pagrindinių teisų hartijoje. Uh, Ir aš nesu tikras, pavyzdžiui, kad homoseksualios poros susilauks tinkamo elgesio visose valstybės narėse, nes, kaip žinoma, ne visos valstybės narės pripažįsta tokias paras. Taigi aš norėčiau pasakyti, kad jūsų pateiktas pasiūlymas, kurį, kuriam aš iš esmės pritariu, nesuteikia pakankamai atsakomybės nepakankamai aiškiai išdėsto atsakomybę, kuri atsirastų tokiu atveju, apie kurią prieš kalbėjau. Jūs norite, kad diplomatinės atstovybės, valstybinarių diplomatinės atstovybės teiktų konsulinę apsaugą ir aš nesuprantu, kodėl jūs nenorėtumėt suteikti didesnį vaidmenį ES atstovybėms. Nes kai kuriais atvejais atstovybės tikrai galėtų geriau suteikti konsulinę apsaugą. Ir atstovybės be abejo turėtų turėti pakankamai išteklių ir pakankamai e, vis, visų joms reikalingų priemonių, tam, kad galėtų suteikti šią konsulinę apsaugą. Ir aš manau, kad atstovybės galėtų suteikti geresnį apsaugą. Šios atstovybės didina ES matomumą ir padeda ES valstybių piliečiams. Ir aš manau, kad atstovybės galėtų tikrai suteikti konsulinę apsaugą. Mums reikia užtikrinti ir garantuoti, kad pagrindinės e, teisė būtų laikomasi. Šiuo metu aš tokių garantijų neturiu. Ir aš norėčiau, kad jūs man įrodytumėt, kad visos nacionalinės konsulinės įstaigos suteiks vienodą apsaugą homoseksualioms poro, homoseksualų poroms. Šiuo metu aš dėl to tikrai nesu tikras. Ir manau, kad Europos Sąjunga ir jos atstovybės tikrai uh, galėtų suteikti konsulinę apsaugą tokioms poroms, nes ES privalo laikytis e, e, galiojančių piliečių teisų. O kai kuriuose valstybės narėse dėl to tikrai galima abejoti. Tikrai kai kurios valstybės e, elgesi taip, kad Aš turiu rimtų abejonių dėl tinkamos apsaugos. Tai tiek, ponė pirmininkė, aš esu realistas ir suprantu, kad mes negalime turėti pernelik sudėtingos sistemos. Be abejo, atstovybės ar taip jau turi nemažai užduočių, tačiau aš manau, kad vargu ar galima tikėtis tinkamos apsaugos, konsulinės apsaugos e, visiems ES piliečiams e, iš tų ambasadų ir e, konsulinių įstaigų, kurios atstovauja šalims turinčių šiokių tokių nuostatų dėl kai kurių piliečių kategorijų. Mums reikėtų be abejo dirbti kuo sparčiau ir aš tikiuosi, kad mums pavyks susitarti. Tai štai ką norėjau pasakyti. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres membres qui ont... Dėkuoju už Jūsų pasisakymą. E, Dėkuoju už e, kitus klausimus. Jeigu daugiau jų pastabų nėra, gal dabar suteiksim žodį komisijai. Komisijos atstovo nėra. Manau, kad vėlgi Elė ponė Baur, kuri pratestų diskusijas, e, pranešimą dėl pranešimo turėtume pasakyti mm, rugsėjo 19-20 dienomis. Žodis dėl ponai Bauer. Thank you uh, for the... Ačiū, ponė pirmininkė, už galimybę sureaguoti į gerbiamo kolegos pasiūlymą. Anksčiau minėjau, kad tam tikrą prasme prieštaringas yra šeimos nario apibrėžimas. Yra apibrėžtis, kuri apima ir tos pačios lyties asmenų santokas. Kita vertus, tam, kad teisės akte atsirastų toks apibrėžimas, gali būti susijęs su kai kuriom kitom grėsmėm ir aš turiu kai kurią kitą riziką, aš jau minėjau e, šeimos narius, kurie gyvena trečiojoje šalyje, bet jiems yra ne 21, o 22 metai. Taigi, jeigu mes pasinaudosime 38 direktyvos tekste esančių šeimos apibrėžimų, šeimos nario apibrėžimų, mes susidursime su tam tikrom problemom. Vienai par kitaip, nebejotinai pabandysiu grįžti prie tos apibrėžties ir esu tikra, kad mes sugebėsime susitarti dėl apibriešties kompromisinio varianto. Nebejotinai nekantrai laukiu pasiūlymų gerų pasiūlymų dėl šio klausimo sprendimo. Beje, reikia nepamiršti ir asmenų, kurie neturi pilietybės, nes jų klausimą taip pat reikia spręsti kaip ir pabėgėlių klausimą. Ačiū, ponia Baur. Kągi, na, bent jau dabar tai viskas tvarkoj, atrodo. Ir uh, per kitą Libė komiteto posėdį, mes grįšime prie jūsų pranešimo ir tai bus rugsėjo 19 diena. O dabar noriu visiems padėkoti ir palinkėti jums energingai dirbti per šitą pusmetį. Ačiū.